Ja, liebe Kolleginnen. Gerbiamos kolegės, atrodo, matau ir vieną kolegą. Aš skelbiu posėdžio pradžią ir kreipiuosi į kolegės, bet mat Stopel, Bereš, taigi trys kolegės surado kelią į šią salę ir skaičius kol kas dalyvių netoks didelis. Tikiuosi, kad vyriškoji giminė prisijungs vėliau. Norėčiau paklausti, ar kas nors turėtų ką nors pridurti prie darbo tvarkės, ką nors pasiūlyti keisti, ne? Taigi, mm, pritvirtiname darbo tvarkę. Antrasis darbo tvarkės klausimas - pirmininko pranešimai. Pirmiausia, norėčiau informuoti apie Liepos 11 posėdžio sprendimus mes kalbėjome apie e, temų privatizavimą ir tuomet buvo išsakytos nuomonės, ir nebuvo priimtas sprendimas dėl prioritetinių temų ir tai reikštų, kad mes aptarsime visas temas iš šalies. Dėl daugiametės finansinės programos mes aptarinėjame specifinės komitetų programas susijusias su daugiametė finansinė perspektyva ir mes nusprendėme ne rengti tarpinės nuomonės, o mūsų komitetas turėtų dalyvauti visuose procesuose, kad galėtume užtikrintume kuo sklandesnę, re, sklandesnį rezoliucijos rengimą. Dėl ECB pareigybių tvirtinimo ateityje pirmininkas ir vicepirmininkas priežios valdyboje turėtų būti renkami 2019 m. balandžio 18 metų balandžio mėnesį mes koordinatorių posėdėje balsavome dėl to ir taip pat pakartovome balsavimą rūpiučio 28. Dėl delegacijų į JAV mes aptarinėjome lankytas vietas ir aptarėjome laikiną programą, kol kas mes e, nusprendėme nenumatyti konkrečios vietos, kaip siūlė ACR e frakcija. Koordinatoriai yra kviečiami pateikti pasiūlymus dėl programos iki 29 dienos, dėl vizito į Italiją. Liepos pabaigoje koordinatoriai kalbėjo ir apie valdysenos klausimus ir taip pat aptarė apie EFSI mm, vykdomojo direktoriaus pareigybę. Nacionalinių parlamentų susitikimas turėtų vykti spalio 8-9 dienomis. Apie Graikiją taip pat buvo kalbama, buvo kalbama ir apie sustiprintą pagalbą kituose koordinatorių posėdžiuose. Deleguotų teisės aktų ir kitų gyvenimo priemonių peržiūra buvo e, nuspręsta e, nepradėti tų aktų peržiūros iki spalio 8-osios Be to buvo paprašyta pateikti nuomonės dėl peticijų iki 29 savaitės ir galiausiai kiti klausimai koordinatorių posėdėje buvo numatyta pasikeisti nuomonėmis ir į kitą posėdį įtraukti sprendimą dėl ombudsmeno e, tyrimų 2016 metais atliktųjų. Tiek pirmininko pranešimo, o dabar pažvelgime į mūsų darbo tvarkę. Trečiasis darbo tvarkės klausimas - kai kurių plastiko gaminių poveikio mažinimas aplinkai. Mes turėtume pristatyti nuomonės projektas. Envi yra koordinuojantis komitetas. Tiesiog norėčiau pasakyti, iš karto, kad Ekon komitete reikės balsuoti dėl šios nuomonės rugsėjo 24. Taip kaip numatė LYT Envy komitetas. Mūsų pranešėjai Barbarai Kapel suteikiu šešias minutės pristatyti šią nuomonę. Ačiū pirmininkė. Tam tikrų Mm, plastiko medžiagų poveikio mažinimas aplinkai yra labai svarbi tema, kadangi 500 tūkstančių tonų plastiko gaminių yra išmetama į gamtą. Šitos e, atlikos kelia grėsiai, gam, grėsmę gamtai, biovairoviai, žmonėms, žuvininkystei ir laivininkystiai. Taigi šita problema yra tarptautinė iš 18 valstybių yra paliestos šios problemos. Filipinai, Vietnamas, JAV yra bene didžiausi teršėjai. 18 procentų šitos taršos yra išmetama iš tų pagrindinių 18 valstybių, tarp kurių nėra ES. Taigi labai svarbu mažinti e, jūrų taršą ir taip pat G7, G20, EBPO ir taip pat globalios e, partnerystės dėl jūrų taršos mažinimo kontekste reikėtų imtis e, priemonių sprendžiant šią problemą. Antra, labai svarbu stiprinti. E, kad... Ekonomika kol kas JAV tik tai 10 procentų pasiekė, išvykdė savo tikslus, žiedinė e, ekonomika e, numato JAV 15-20 e, procentų mažinti plastiko taršą iki 2019 metais pasiekti 80 procentų komisija pateikė savo pasiūlymą dėl šitos taršos mažinimą. Prieš tai buvo atliktas tyrimas ir buvo konstatuoti didžiausi teršėjai Tai buvo nurodyti dešimt įvairiausių gaminių, tai yra buteliai, ausies krapštukai, e, taip pat gerimo šiaudeliai ir taip toliau. Visi šitie plastiko gaminiai sudaro 70 procentų tos jūrų taršos atliekų vienkartinių indų išmetimas turi būti mažinamas 50 procentų, numatyta kai kuriuos gaminius apskritai drausti ir taip pat numatyti atsakomybę gamintojams, kad būtų galima utilizuoti šios projektus ir kad būtų galima gražinti jūroje sugraibytas šitas medžiagas. Ir taip pat yra numatyta, pavyzdžiui, prijungti um, butelio kamštuką prie butelio, kad jisai nenusisuktų. 11 milijardų eurų žalos galėtume išvengti tomis priemonėmis, 2 milijardus galėtume sutaupyti, jeigu tinkamai perdirbtume šitas medžiagas. Taigi mes sutaupytume 6,5 milijardo eurų, o žuvininkystės srityje 0,6 procentai pajamų yra netenkama dėl taršos. Taigi yra išplėsta gamintojo atsakomybė, kuri kol kas yra perdodama vartotojams. Ir trečia, labai svarbu ir toliau taikyti proporcingumo principą Tas principas reiškia, kad reikia tolygiai paskirstyti atsakomybę. 50 tūkstančių įmonių yra mažosios įmonės ES ir joms reikia laiko, kad jos galėtų pasiruošti naujų gaminių gaminimui. Šiame pasiūlyme yra numatytas perinamasis laikotarpis, kuris mano manimu nėra tikslingas. Kalbant apie padidintą gamintojų atsakomybę, reikėtų pasakyti, kad e, dėl jos nėra atliktas tinkamas poveikio vertinimas. Dėl normų nustatymo ir griežtesnių standartų nustatymo tiems produktams, kurie yra biologiškai įrūs. Taip pat labai svarbu skirti dėmesį moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Pagal 2020 buvo numatyta plastiko mažinimo strategija. Šimtas milijonų tonų turėtų būti, e, numaty, šimtas milijonų eurų yra numatyta šiai problemai spręsti pagal statistiką reikėtų ne tik tai didinti įmonių konkurencingumą, bet ir būtų galima sukurti 20 tūkstančių darbo vietos, vietose. Ir penktoji išvada, kuri mano manimu yra labai svarbi, labai svarbu skatinti žmonių savimonę, kad jie rušiuotų atliekas ir kad jų vengtų tam reikalingos skatinimo priemonės, paskatos, užstato sistemos, konkrečios surinkimo sistemos. Aš savo pakeitimų siūlymus savo dokumente suformulavau ir norėčiau juos aptarti su šešėliniais pranešėjais ir taip pat norėčiau konkretizuoti jų pasiūlymus ir suformuluoti galutinius pakeitimų siūlymus ir e, per pirmą šešėlinių pranešėjų sustikimą sukonkretizuoti juos. Ačiū pranešėjai EPP vardu Tomš. Hvala lepa za besedo, seveda hvala lepa najprej kolegici. Ačiū už suteiktą žodį. Dėkuoju poniai Kapil už atliktą darbą. Šis darbas, šie klausimai atveria eh, tiek naujas eh, galimybės, tačiau sukelia ir nemažai naujų problemų. Europa vėl gali tapti lyderė pramonės sektoriuje, pribrendo laikas e, imtis konkrečių veiksmų. Plastiko gaminių direktyva, jos nuostatas yra tinkamos, e, palankios aplinkai ir taip pat orientuotos į ateitį, tačiau turime žinoti, kad e, šis rytis yra labai sudėtinga plastiko poveikia aplinkai ir reikia atsižvelgti tiek į gamintojų, tiek į vartotojų interesus. Mano frakcija pritarė vienkartinių plastikinių maišelių draudimui arba pribojimui, tačiau gamintojams reikia palikti laiko prisitaikyti, ypač kalbant apie maisto pakuotės vienkartinės. Taip, mums reikia e, gaminti tokias pakuotės, kurios uh, E, nekainuotų per brangiai vartotojams ir jeigu gamintojai dar nėra pasirengę užtikrinti reikiamos kokybės, reikia tam e, skirti daugiau laiko, tačiau esu tikra, kad visi yra suinteresuoti pasiekti užsibrėžtų tikslų, tačiau dar kartą noriu pabrėžti, reikia palikti pakankamai laiko prisitaikymui. Taip pat norėčiau dar tarti keletą žodžių apie vartotojų informavimą, švietimą reikia skleisti informaciją ir už ES ribų. Pane Kapil minėjo, kad daugiausiai atliekų yra pagaminama už ES sienų, todėl Europa turi imtis lyderės vaidmens ne tik valstybės narėse, tačiau atitinkamą informaciją apie būtinybę e, rūpintis aplinką šviesti jaunąją kartą, aiškiai jiems pasakyti, kad um, turime visi tausoti savo planetą, o baigdama noriu pasakyti dar kartą, kad uh, pritarėme pasiūlymui uždrausti vienkartinius plas, plastiko gaminius, tačiau reikia uh, atsižvelgti ir į uh, gamintojų bei vartotojų interesus. Ačiū, poniai Tomč, dabar EKR frakcijos vardu kolega Lūkė. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Kapel pranešėjai už puikiai pristatytą savo pranešimo turinį, pristatytas išvalgas, kuriams iš esmės e, e, pritariu, o e, taip pat pritariu siūlomams, siūlomams pakeitimams. Niekas nesiginčia dėl to, kad turime reikalus su E, tema ir problema, e, kurioje susipina ekonominiai ir aplikasauginiai aspektai ir mūsų komitetas e, turi suformuoti atitinkamą poziciją, vertinamas ekonominės perspektyvas ir taip pat siekdamas sumažinti atliko apimtis, aš nenoriu gilintis į ponios Kapel pastebėjimą susijusi su to, kad ši problema yra labai opi ir už ES ribų ir tik tai bendradarbiavant tarptautiniu mastu galima šią problemą siekti spręsti e, tvariai. Žinoma, e, toks siekis e, yra pakankamai sudėtingas, nes skurdesnėse šalise į aplinkos taršos problemas nekreipimas toks dėmesys kaip pasiturinčio ES, tačiau ES privalo dėti pastangas siekiant mažinti jūrų ir pakrančių taršą. Komisija, manau, pateikė tikrai vertingą, gerą pasiūlymą, kuriame tačiau galima išvelgti ir kai kurių spragų, kurias turėsime aptarti su pranešėja ir kitų frakcijų šešėliais pranešėjais aš norėčiau e, čia išsamiau pakalbėti tik apie didesnę gamintojų atsakomybę, kuri man iš esmės nėra priimtina dėl dviejų priežasčių. Ta didesnė gamintojo priklausomybė iš tiesų nėra susijusi su principu teršėjas moko moka, nes e, tarša plastiko atliekomis daugiausiai kyla dėl vartotojų kalties ir savame suprantama, bet atitinkamos sąnaudos perkeliamos ant vartotojų pečių, ponia Kapel pagristai apie tai minėjo, tačiau e, Tai nėra vienintelė priežastis, kurioje pasitelkus būtų galima tvirtinti, kad už e, šią taršą turėtų mokėti dabar vien tik gamintojai. E, komisija šios pozicijos nepakankamai, šią poziciją pagrindė, pagrindė nepakankamai. Kitas aspektas e, susijęs e, su importuojamais vienkartiniais plastiko gaminiais. Taigi čia kyla klausimas, kaip užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp ES veikiančių vienkartinių plastiko gaminių gamintojų ir e, tarp tų gamintojų, kuriems negaliu arba kurie nesilaiko europinių reikalavimų, nes e, jeigu mes e, visas papildomas sąnaudas užšausime ant europinių gamintojų pečių, tuomet kils grėsmė darbo vietoms ES, nes bus daugiau importuojama iš trečiųjų šalių plastiko vienkartinių gaminių ir aplinkosauginės situacijos mes nepagerinsime. Galbūt komisijos stovai galėtų išsimo paaiškinti šią poziciją, nes dabar siūlomos nuostatos manęs neįtikina. Ačiū. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu kalbės kolegė Viernik. E, pone pirmininkė, pone Kapal, aš palankiai vertinu komisijos pasiūlymą, taip pat ir kolegų Envi komitete dirbančių nuomonės projektą. Per pastaros metus vis akivaizdžiau matyti, kokį poveikį daro plastiko atlikos mūsų aplinkai. Ir už šį poveikį atsakingi ne vien tik gaminti ir vartotojai. Atsakingi esame visi, todėl reikia iškoti e, visą priepiančių struktūrinių sprendimų, atsižvelgiant į suinteresuotų poveikį suinteresuotiems subjektams. Stinku su to, kad reikia veiksmingai mažinti vienkartinių plastiko gaminių pakuočių gamybą ir vartojimą, tačiau tą negalima padaryti per trumpą laiką ir e, kuo greičiau rasime e, alternatyvų vienkartiniams plastiko pakuotėms, tuo geriau bus aplinkai, todėl turime padėti remti mokslininkus, kurie ieško biologiškai ir jų pakaitalų. Labai svarbu užtikrinti, kad e, vis dar naudojamos vienkartinės plastiko pakuotės būti tinkamai perdirbamos, o tam reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp ekonominių paskatų ir reikalavimų. Reikia nepamiršti, kad e, plastiko sektorius e, atveria taip pat nemažai naujų ekonominių galimybių. Aš palankiai vertinu ponios Kapil pasiūlymą ir e, numatomą lankstumą valstybėms narėms įgyvendinti e, šios politinės nuostas atsižvelgiant į regioninės e, regioninius ypatumus. Čia kalbant apie ženklinimą, mums reikia užtikrinti skaidrumą, veiksmingumą ir vidaus rinkos nuostatų tinkamą laikymas ir gyvenimą. Mėly kolegos, mes bendromis pajėgomis įspręsime šias problemas. Ačiū. Dabar turėtų kalbėti GUE frakcijos atstovai, o ne Bermėcho. Yra vienintelė šios frakcijos atstovė. Ar norėtumėt kalbėti frakcijos vardu, nes daugiau niekas neprašė žodžio? Prašau. Dėkuoju už suteiktą žodį. Aš tiesiog skaičiau dabar kitą nuomonę. Kol kas mes dar apie plastiką kalbame. Taip, taip, supratau, šiek tiek vėliau jau šitai. Atsiprašau, šiek tiek pasimečiau. Atsiprašau. Guo vardu nekalbėsiu tada niekas, norėčiau nu paklausti, kas norėtų spontaniškai pasisakyti. Atrodo, niekas nepagėdauja. Taigi moteris ir toliau lyderiauja, šešios prieš du vyrus dalyvauja posėdėje. Ir dabar panešė dar kartą žodis vienai minutiai. Ačiū, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Iš tikrųjų, aš manau, kad nuomonės iš esmės sutampa, mes panašiai vertiname šią problemą, ji yra globali ir reikia gla ieškoti globalaus sprendimo. Žinoma, reikalingos priemonės valstybių narių lygmenių, tačiau reikalingi ir harmonizuoti ES standartai ir normos, idealu būtų, jeigu jos būtų ir tarptautinės. Ir žinoma, reikia didinti gamintojo atsakomybę, ta atsakomybė būtent yra esminis klausimas derinti su komisija. Susitikę su šešėliniais pranešėjais mes suformuluosime pasiūlymą apie tai, kaip reikėtų suformuluoti tą padidintos gamintojų atsakomybės aspektą. Iki e, rugsėjo 6 galima teikti pakeitimų siūlymus, 24 rugsėjo balsuosime, o tai reiškia, kad šešėlinių pranešėjų posėdžiuose turėtume, turėsime pasistengti dirbti kuo sparčiau, susitarti ir iki 24-osios pateikti dokumentą balsavimui. Dėkuoju už tai, kad jūs laikysitės tų glaustų terminų ir tikiuosi puikaus bendradarbiavimo. Aš norėčiau atkreipti dėmesį dar kartą, kad pakeitimus teikti iki 24 dienos, tačiau reikia turėti omenyje ir tai, kad pakeitimus reikės teikti ir anglų kalba. Atsiprašau, kolegė pataisė, iki rugsėjo 6 dienos reikia pateikti pakeitimų siūlymus anglų kalba. Kitas darbo atvarkės klausimas - diskusijų dėl ES ateities eiga. Taip pat rengiame nuomonės projektą. Koordinuojantis komitetas yra AFKO. Jis balsuos dėl galutinio pranešimo lapkričio 21 dieną. Pranešėja Ekon komitete yra EPP atstovė Ivana Maletič. Būtent jai ir suteikiu žodį penkiom minutėm. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Nuomonėje džiaugiuosi požiūriu pristatytų e, valstybių ir vyriausybių vadovų. Na, o dabar kas dėl ekonomikos politikos. Ši nuomonė yra puikia proga dar kartą pabrėžti, kaip svarbu yra pabaigti tuos procesus, kurie buvo pradėti prieš keletą, prieš daugiau metų, pavyzdžiui, bankų sąjungos e, kūrimas labai svarbus pabaigti. Svarbu taip pat pabaigti kurti kapitalų rinkų sąjungą, taip pat gilinti MU, tam, kad būtų bendros valiutos stabilumas sustiprintas. Taip pat ESM toliau turėtų būti plėtojamas bendras e, rezoliucijos mechanizmas, taip pat turėtų būti patvirtintas taryboje. Taigi be šių visų procesų visada turime nepamiršti, kad investavimas į fiskalinės reformas ir kiti aspektai yra vieni iš svarbiausių uh, Taip pat nuomonėje paminėjau InvestEU programą. Iš šios programos įgyvendinimas yra labai laukiamas, tai yra EFSI investicijų tasa, 30 milijardų jau investuotų e, eurų tasa čia būtų. Taigi čia svarbu šitas aspektas startuoliams. Taip pat, kas dėl struktūrinių reformų paramos programų. Jos yra labai svarbios, nes pagal dabartinę perspektyvą jos um, būtų naujos ir dabar iš valstybių narių gautas susidomėjimas buvo didesnis nei numatytas tam biudžetas reformų paramos programos mūsų manimų turėtų, būtų remiam, turėtų būti par, remiamos ir toliau pagal naująją finansinę perspektyvą. Ir Europos semestre, Europos Sąjungos valstybių narių, narių nacionalinių rekomendacijų kontekste reikėtų taip pat atsižvelgti. Taip pat dar šioje nuomonėje kalbama apie e, e, bendrą Europos BVP. Ver, e, erdvę. Jau 25 metus dirbame e, su šiuo klausimu ir galbūt atėjo laikas sumažinti išlaidas verslui, sumažinti BVP sukčiavimo mastą ir stiprinti bendrą e, rinką e, bei tarp valstybinę priekybą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mm, aš buvau nustebęs nustebė, nustebusi, kai pamačiau AFKO pranešimą dėl ES ateities. Daugeliu klausimų buvo tiesiog sprendžiami ekon komiteto kompetencijos srities aspektai. Aš manau, kad vis dėlto yra tokių dalykų, kuriuos turėtume aptarti mes čia ekon komitete ir jie turėtų į tai atsižvelgti, o ne tiesiog tuos pačius dalykus savo pranešime nagrinėti. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Ivana. Mavrydis atstovauja Pervanš Bereš. Ačiū pirmininkė už pristatymą. Kostas Mavrydis manęs paprašė jo vardu pasisakyti. Jis tiesiog užsirašė, bet negalėjo atvykti į šiandienos posėdį. Kolegos pastabų yra labai įvairių. Pirmiausia, pasakysiu, kad mūsų komitetas, e, prisidėdamas prie AFKO darbo, turėtų apimti plačiau negu kad tik tai e, kiekybiniai aspektai nagrinėjimų klausimų. Kokybiniai, kokybinių kriterijų klausimai, taip pat socialinių rodiklių klausimai yra labai svarbus. Konkrečiais punktais kolega norėtų papildyti pranešėjo pasiūlymą. Na, o kas dėl bankų sąjungos, kolega džiaugiasi tuo, kad bendrasis rezoliucijos fondas būtų sustiprintas. Ir kolega norėtų pakoreguoti čia kai ką. Edis dabar kreditų ir indėlių klausimas buvo kaž, kažkur nuslydo ir nebėra jo. Na, o dabar dėl Europos semestro kolega mano, kad čia labai svarbios atitinkamos programos bei tikrojo savininko ir konkrečių valstybių narių rekomendacijų klausimai. Labai svarbus būtų, juos reikėtų plačiau nagrinėti, taip pat nereikėtų pamiršti ekonominio žalinimo bei, ekonomi, bei e, ekologinių socialinių kriterijų įtraukimo. Kolega mano, kad socialinių teisių, Europos socialinių teisių ramstis taip pat turėtų atsirasti mūsų komiteto nuomonėje. Taip pat kolega mano, kad kas dėl ekonominių ir socialinių skirtumų euro zonoje. Būtent šį aspektą reikėtų stiprinti, atsižvelgiant į kokybinius kriterijus. Na, o dėl paties sanglaudos fondo kolega mano, kad ryšys su ekonominė valdysena Europos semestro kontekste praktiškai e, prieštarautų sanglaudos fondo tikslams. Tai tiek būtų trumpai apie tai, ką mano kolega. Nepamirškime tik tai, kad ši tema yra daug platesnė nei ekonominė tema. E, neturėtume pamiršti, kad artėja rinkimai ir visi iš mūsų e, turės e, turėti savo poziciją ir į ekonominę ir pinigų sąjungą, bet ir apskritai į Europos sąjungą požiūrį atitinkamą turėti. Nereikėtų pamiršti, kad rinkimai artėja. Ačiū kolegė Bresu. Cilė ECR atstovas netvyko, Aldė, kas kalbės Aldė vardu? Cilerio vardu kalbės kolega Lukė. Tris minutės. Ačiū pirmininkė, EKR šešėlinis pranešėjas ponas Zylė norėtų atsiprašyti už tai, kad negali dalyvauti šiame posėdėje ir dabar aš tiesiog perskaitysiu jo vardu jo pranešimą. Ponas Zylė dėkoja pranešėjui už pranešėjai Ivanai Maltič už jos nuomonę ir už visą darbą. Ponas Zylė mm, pritarė tam, kad kapitalų rinkų sąjunga turi būti stiprinama ir pastangos šioje srityje yra sveikintinos. Taip pat ponas Zylė pageidautų, kad būtų homogeniškas požiūris e, išreikštas šiuo klausimu šiame, šioje nuomonėje. Nereikėtų pamiršti, kad yra federalistų čia parlamente. Ir net ir, o dabar tie, kurie ne už federalinį požiūrį pasisako, jie nori arba pasitraukti iš jos, arba norėtų ją tiesiog suardyti. Taigi nereikėtų pamiršti, kad egzistuoja skirtingos nuomonės šioje srityje. Na, o konkrečiau ponas Zylė mano, kad sanglaudos, sanglauda niekur nėra paminėta. Juk čia yra kalbama apie konvergenciją fiskalinių, ekonominių ir socialinių politikų. Taigi, mes ko gero negalime apie tai kalbėti, negerindami naujųjų ES valstybių narių gyvenimo sąlygų. Dabar dėl IMU, e EMU nereikėtų pamiršti kad kai kurios valstybės narės ko gero niekada neprisijungs prie eurozonos. ES neturėtų skaldyti į e, va, kažkokias kategorijas e, skirtingas ar grupės valstybių narių, nereikėtų čia dviejų greičių Europos. Na ir ponas Zylė, kas dėl tolesnių veiksmų, tai tikisi, kad bus konstruktyviai bendradarbiaujama šioje srityje. Dėkuoju. Ačiū Liukė. Aldė Konlė nevyko, Gigoldas iš Žaliųjų taip pat netvyko, Gue vardu Lopes. Gracias, presidente. Eh, tanto el informe general Ačiū pirmininkė. Tiek AFKO bendroji nuomonė, tiek e, mūsų komiteto nuomonė turėtų atremti mums kilančius iššūkius. Dabar dažnai sakoma, kad reikia kuo daugiau Europos, ar tai yra sprendimas vis, visų, visoms problemoms. Tačiau jeigu mes tokio požiūrio laikysimės, tai tiesiog praleisime, pražiūrėsime svarbiausius dalykus, kas dar be to vyksta Europoje. Mus labai neramina bendrasis požiūris pasirinktas e, sudarant Europos biudžetą, lygiai taip pat mus neramina nuo savų išteklių idėją. Nereikėtų pamiršti, kad dabartinis biudžetas nėra pakankamas tam, kad atitiktume Europos piliečių lūkesčius ir savo įsipareigojimus. Taigi reikėtų daugiau dėmesio skirti socialiniams aspektams. Nepamirškime, kad biudžetas praranda savo solidarumo ir lygaus perskirstimo e, galimybės. Dabar tokie klausimai kaip bankų sąjungas, kapitalų, sąjunga, tiksliau, kapitalų rinkų sąjunga nusipelno daugiau dėmesio. Mums nereikia bet kokios bankų sąjungos ar bet kokios kapitalų rinkų sąjungos. Dabar dėl Europos pinigų ir valiutų sąjungos nereikėtų pamiršti, kad euro sąjungos, euro zonos viduje yra struktūrinių problemų, jie kuriant tiesiog buvo pražiūrėta daug dalykų. Netinkamas ekonominės krizės poveikio valdymas tik tai sustiprino skirtumus tarp valstybių narių, net ir pačiose valstybėse narėse, tarp regionų. Ir dabar matome, kad vis didėja neligybė Europos Sąjungoje. Niekas negali tikriausiai dabar, ne, tiksliau, nereikėtų stiprinti EMU visiškai nežiūrint, kokios būtų to pasiekmes. Mes, aišku, norėtume dalyvauti šioje svarbioje diskusijoje. Tačiau reikėtų žiūrėti, kas naudinga mūsų piliečiams. Ir pirmiausia, nereikėtų pamiršti, kad ankstesni, senesni metodai, pajamų metodai yra problematiški. Reikėtų galbūt ieškoti naujų sprendimų. Dėkoju. Herzlichen äh, Dank. Labai ačiū, noriu paklausti FDD atstovo kolegos Mono, ar jūs norėtumėte kalbėti? Ne. NF frakcijai taip pat niekas neatstovauja, tuomet pradėsime pasakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio, jeigu kolegos pageidautų, tačiau nematau norinčių kalbėti. O todėl noriu paklausti pranešėjus, ar ji norėtų tarti Baigiamai žodį, jeigu taip, tuomet puikus žodis Ivanai Maletič. Ačiū, noriu padėkoti visiems kolegoms už dalyvavimą diskusijoje. Ir norėčiau pabrėžti, kad dėl ribotos apimties nuomonėje buvo atkreiptas dėmesys tik tai pačius svarbiausius aspektus ir esu tikra, kad per artimiausias savaitės bendromis pastangomis mes įrašysime papildomas uh, nuostatas ir pastraipas svarbės į šią nuomonę. Būtina daugiau e, paminėti apie indėlių garantijų sistemą, socialinę ramstį, ekonominę socialinę ekonominius socialinius e, skirtumus, taip pat sanglaudą ir suderinamumo aspektus. E, ir per artimiausias savaitės turėsime galimybę įtraukti šitas papildomas nuostatas regionų vystimosi komitete mes labai išsamei e, svarstome su sąjungos politikos susijusius aspektus, būtent dėl šios priežasties aš e, jokių atskirų nuostatų į šią nuomonę neįtraukiu. Ačiū ponė Maletič, savo ruoštų noriu trumpai paminėti, kad rugsėjo 12 baigėsi pakeitimų tikimo terminas, svarstysime pakeitimus lapkričio 5 dieną, taip pat ir balsuosime ekonomikos komitete lapkričio 5. -ąją. Dabar pereisiu prie penktojo darbo tvarkės punkto. E, bendroji PVM e, sistema susijusi su neprivalomu atvirkštinio apmokestinio mechanizmo taikymu tam tikroms prekiams ir paslaugoms, kurias teikiant ar tiekiant gali būti sukčiaujama ir pat greito reagavimo mechanizmas. Šiandien pradėsime svarstyti pranešimo projektą pranešėjai yra e, Europos Liaudės partijos frakcijos atstovė, Sir Papietikan. Norėjau, naudomusis progą, aš e, pristatysiu jos vardu. Uh, šio prašymo santrauka pagal 15 taisyklę supaprasta procedūra yra netaikoma, nes dėl pasiūlymo ginčių nekyla. Pranešimo projektas Liepos 17 buvo parengtas, kaip įprasta, pakeitimų teikimo terminas baigėsi prieš 10 dienų po prašymo projekto pristatymo, tačiau atsižvelgiant vasaros pertrauką, pakeitimų teikimo terminas buvo nukeltas iki trečiadienio rugsėjo 6 dienos ir pranešimas bus svarstamas per pirmą spalmėjusio plenarnę sesiją. Taigi dabar perskaitysiu ponios Sirpos pietį kainin mintis, mėly kolegos. E, jau esate suspažinę su tarybos direktyvos pasiūlymų dėl e, neprivalomo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo taikymo tam tikroms prekiams ir paslaugoms, dėl kurių kyla sukčiavimo. Įtarimų e, šis pasiūlymas leis veiksmingiau kovoti su sukčiavimu ir taikyti 198 direktyvos straipsnį jo nuostatą siekiant greičiau sureaguoti į sukčiamo atvejus. E, šios e, priemonės valstybės narėse e, iš pradžių buvo taikomas pasirinktina tvarka, turi nustoti galioti iki šių metų gruodžio mėnesio. Jų galiojimo laikotarpio pratesimas iki 22 metų birželio 30 dienos leis valstybėms narėms veiksmingai kovoti su sukčiavimu, pritaikant greitesnės procedūras, nagrinėti priimant sprendimus dėl plataus mesto sukčiavimo bylų, kadangi uh, E, šio pasiūlymo būtų tik tai protestas galiojančio režimo e, taikymo laikotarpis, neturėtų kilti jokių politinių nesutarimų ir kadangi politinių ginčių nekyla, ponė Pietikainen siūlo taikytis į paprastintą procedūrą pagal E, kuria būtų galima sutaupyti parlamento laiko ir išteklių ir išspręsti klausimą iki kadencijos pabaigos. Pone Pieti, kainis siūlo pritarti komisijos pasiūlymą ir dėkoja mums visiems už bendradarbiavimą. Toks būtų posėdėje nedalyvaujančios pranešėjos e, pozicijos pristatymas. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, socialistų ir demokratų šešėlinės pranešėjos nėra, bet e, jos vardu kalbės per Vansperės. Mūsų šešėlinis pranešėjas atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje. Jis pritarė kolegos ir papitikainen požiūriui. Šis pasiūlymas yra labai techniškas. Dabar dėl to neprivalomo atvirkštinio mechanizmo taikymo vertinimo praktiškai nesant galutinio pavajamo, galutinės pavajamo sistemos e, komisijos numatytos, kovojant valstybės narėse su sukčiavimu pavajamu iki 2002 metų buvusi situacija buvo kaip ir primtina, todėl mes e, nesipriešintume komisijos e, pasiūlymui pagreitintas procedūrą čia pritaikyti. Tačiau norėčiau tik tai priminti, kad e, buvo galutinai parengta uh, susidėrėta ir įsigaliojo galutinis PVM, tiksliau įsigaliojimas PVM režimo yra labai svarbus, skubiai spręstinas klausimas, kurį reikėtų išspręsti iki šios e, kadencijos pabaigos. Ačiū per Vanš už SND požiūrį. Toliau mano sąraše Keis Winburn nuo EKR, tačiau atrodo, kad niekas iš EKR nedalyvauja posėdėje. Taip. Prašau, Lyve. Ačiū, pirmininkė. Aš pasisakysiu pono Korniešo vardu. Jis pranešėja, pranešėjai dėkoja Sirkai Pitivkainin. Alde pateiks konkrečių pasiūlymų tam, kad konkrečių būtų pasiūlymų pateikta. Paspartinti legislatyvinį procesą reikėtų. Jau seniai kalbam apie kapitalo rinkų problemas. Jau kitą savaitę ponas Kornyje mm, su malonumu dirbs su, kartu su pranešėju. Äh, Ačiū, Lyvi. Ar kas nors äh, žaliųjų frakcijos atstovų yra arba juos pavaduojančių nėra. Tas pats pasakyti nėra apie GUE frakciją ar kolega Mono FDD frakcijos vardu nori kalbėti. Ne, ačiū. NF frakcijos atstovai e, taip pat nenori pasakyti. Taigi, ar būtų pagėdavinčių kalbėti pagal procedūrą, prašau žodžio, taip pat nėra tai noriu Jums pranešti, kad e, kaip jau minėta, rugsėjo 6 dieną baigėsi pakeitimo teikimo terminas. O spalio 1 dieną pranešimas e, bus svarstamas plenarinėme posėdėje. Nekantrai laukiu tolimesnių diskusijų. Tik dabar turėtume svarstyti šeštą darbo tvarkės klausimą, tačiau pagal mūsų orientacinė darbo tvarkis klausimas turėjo būti svarstamas tik tai 16 val. ir šiuo metu nematau salėje nei pranešėjo, nei didžiosios dalies šešėlinių pranešėjų. Tai reiškia, kad turiu paskelbti posėdžio pertrauką iki 16 val.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 So, dear colleagues, um, as agreed, it's for... Mėly kolegos, jau yra 16 valanda. Turime tęsti posėdį ir svarstysime šeštą darbo tvarkės klausimą susijusi su prašymo projektu mastu dėl informacijos susijusios tvarimis investicijomis ir rizika tvarumui atskleidimo. Žodis pranešėjai Paului e, Tangui. Ačiū pirmininkė kadencijos pradžioje, apie tai, ką tik kalbėjausi su kolega, kor, e, kolega koordinatorė, buvo pateiktas pasiūlymas dėl kapitalų rinkos sąjungos e, kūrimo. Tačiau ne, nevyko jokios diskusijos dėl tvarumo. E. E, tačiau po to situacija pasikeitė ir džiaugiuosi, kad Europos parlamentas prie to ženkliai prisidėjo, teikdamas tik tiesiekuros pas, e, tiesiekuros pasiūlymus, raginamas komisiją imtis šio klausimo. Iš tiesų, Europos parlamentas patvirtino pranešimą savo iniciatyvą dėl tvaraus finansavimo šiek tiek e, pavėluotai, tačiau vis tiek tai buvo naudingas sprendimas, nes pasiūlymas kurį e, svarstysime šiandien, jau buvo aptartas taip pat ir pranešime savo iniciatyva ir e, šiame pranešime Europos parlamentas didelę balsų daugumą e, norėjo nustatyti privalomą <clears throat> deramo apdairumo sistemą E, taip pat ir jungtinių tautų kontekste 2017 buvo taip pat patvirtintos ir pasiūlytos investicijos tvarioms, e, gairės tvarioms investicijoms ir komisijos veiksmų planas, tačiau iš tiesų e, nebuvo toks ambicingas, susijęs tik tais informacijos at atskleidimu. Tuo tarpu pirminė mintis buvo susijusi su investuotojų pareigą atskleisti tam tikrą informaciją susijusią su e, e, deramo e, apdairumo principo taikymu. Mūsų manimų ta prievalė turi būti taikoma privaloma tvarka investuotojams tiek kalbant apie finansinį investicijų poveikį, tiek apie nefinansinį. Taigi Būtent e, tokių pokyčių Europos parlamentas ir siekia, siekia pakeisti investuotojų mąstymą, e, kad jie nesorientuotų vien tik į e, finansinę naudą, o matytų platesnį vaizdą. Taigi, tai ir yra svarbiausia pranešimo mintis. Ir, pavyzdžiui, 13 pranešime yra siūlomas nuostatos, kad taikymos rytis neturėtų apsiriboti e, prievolės kleisti informaciją tik tai e, susijusią su tvariomis investicijomis. Mes siūlome, kad būtų atskleidžiama informacija e, apie visus investicijų aspektus būtų laikomas atitinkamo apdarumo principo. E, taip pat visi žinome, kad e, būtent bankų sektorius yra tas svarbus kanalas, per kurį e, pinigai patenka investicinius projektus ir tai nėra vien tik, tai, ne, ne vien tik draudimo bendrovės ar pensijų fondai. Todėl E, manau, kad būtina atskleisti, atkreipti dėmesį taip pat ir į tvarumo aspektus e, ir su jais susijusias grėsmės. Tačiau e, tokiu atveju mes turėtume vienodai traktuoti draudimo bendrovės, pensijų fondus ir bankinės institucijas, todėl mes ir norime, kad į taikymo sritį būtų įtrauktas ir bankų sektorius. Apie tai kalbama 13 pakeitime. E, kaip jau buvo minėta, pranešime savo iniciatyvą, jeigu mes norime pakeisti <clears throat> e, mūsų mąstyseną, tai turime nukreipti pinigus ten, kur yra. Uh mhm, -huh didžiausias poreikis. Taigi turime įvertinti taip pat ir banko valdytojų atlyginimus, apie tai kalbama 33 pakeitime, pabrėžiant, kad vadovų atlyginimai priklauso taip pat ir nuo finansinių <clears throat> faktorių ir mes turime čia kalbėti ne tik apie ekonomikos uh, žalinimą, ekologinius aspektus, tačiau taip pat ir socialinius aspektus, pavyzdžiui, žmogaus teisų pažeidinėjimus, žemės grobimą, tai yra dalykus, kurie nėra taip lengvai standartizuojami, tačiau kuriuos būtina atsižvelgti ir, aišku, reikia nepamiršti taip pat ir valdymo aspektų, įskaitant mokesčių vengimą. E, e, Ajopoje vyko diskusija dėl deleguotų teisės aktų ir tuo metu e, e, tikrai buvo juntamas didžiulis priešinimasis iš tarybos ir parlamento pusės dėl atitinkamų nuostatų įtraukimo, e, dėl deleguotų teisės aktų taikymo. E, Ir mes norėjome, mm, kad situacija būtų pakeista, kalbant apie direktyvos nuostatas. Mm, taigi tokia yra bendra situacija ir aš tikiuosi, kad e, diskusijos galės vykti pakankamai spėriai ir galėsime užbaigti šio klausimo svarstymą dar iki kadencijos pabaigos. Ačiū Polui, e, kuris pavadavo šešėlį pranešėjas ir papietį kainą, dabar kalbės kolegė Maletičius statement of the colleague. First, I would like to thank the rapporteur. Aš perskaitysiu kolegos e, dokumentą. Jisai pirmiausia dėkoja už nuomonės projekto tekstą dėl tvaraus finansavimo rinkinio, kuriame atsižvelgiama įvairiausias rekomendacijas, kurias pateikė parlamentas savo gegužės mėnesio pranešime savo iniciatyvą labai svarbu imtis iniciatyvos, kad būtų sumažinta ir sušvelninta ekonominė ir socialinė investicijų rizika. Mes turime užtikrinti, kad kapitalas būtų investicijų pats tinkamiausias svertas ir kad būtų taikomos pačios tinkamiausios procedūros. Tvarumo rizikos vertinimą mes yra pristatomas pragmatiškai ir iš tikrųjų tos nuostatos yra priimtinos, tačiau reikėtų kalbėti apie tai, kad nekilnojamas turtas vis dažniau tampa kilnojamu ir todėl labai svarbu įvertinti riziką, padaryti ją kuo matomesnę, skaidresnę, kad rinkos dalyviai atsižvelgtų į tą rizikos laipsnį, imdamiesi investicinių sprendimų. Todėl labai svarbu sustiprinti rinkos dalyvių teises. Labai svarbu teikti pakankamą informaciją, kad būtų galima įvertinti galimą riziką. Todėl labai svarbu, kad investuotojai gautų palyginamą aiškę informaciją apie poveikį, investicijų poveikį tvarumui. Šitas reikalavimas skelbti informaciją turi būti įgyvendinamas kartu su reikalavimais, kurie yra taikomi visų rūšių kotiruojamoms bendrovėms. Labai svarbu, kad šita informacija būtų svarbi ir palyginama. Labai svarbu užtikrinti finansinių srautų tinkamą e, kryptį ir labai svarbu, kad investicijos būtų saugios per artimiausius dešimtmečius ir kad jos būtų nukreipiamos į infrastruktūrą. Tuo pačiu metu šitos priemonės turėtų būti proporcingos organizacijos dydžiui ir galimai rizikai ir taip pat nepadidinti mažoms rutinėms įmonėms administracinės naštos. Taigi reikalingos pragmatinės priemonės, kad šitos priemonės turėtų būti netokios griežtos, dramatiškos ir turi būti įdėgiamos laipsniškai. Dėkoju praneš, bendra pranešėjams. Ačiū Vana kuri pavaduoja kolegą Kamal. You, uh, the... Ačiū pirmininkė, ačiū taip pat uh, pranešėjai. Taip, aš Sajedą šiandien pakeisiu. Jis atsiprašo, kad negali dalyvauti posėdėje ir paprašė perskaityti jo pranešimą. Aišku, jis pradeda nuo padėkos jums ir pranešėjams. Dabar kas dėl investavimo į tvarumą Kas dėl tvaraus ir atsakingo investavimo, tai labai džiugu matyti, kad pramonė e, tikrai e, yra e, pagernusi savo poziciją šioje srityje, pavyzdžiui, į aplinką ir kitas rytis yra organizuojama, tiksliau investuojama ir Europoje, ir visame pasaulyje. Pono, tanks, e, pono tango, tiksliau, e, pranešimo projekte kalbama apie tvaras investicijas ir apie tai, kad negalima vienodo metodo visiems taikyti, taikyti tiksliau. Investuotojai turi turėti visą reikalingą informaciją ir investavimo skirtingas galimybės rinkoje. Reikia atsižvelgti į pramonės šakų įvairovę ir Aišku, būtinai reikia atsižvelgti tokias kaip, kad pavyzdžiui, draudimo, pensijų, nedėlių įmonių nuostatas. Taigi mums reikalingas lankstumas įgyvendinant šias priemonės. Taip pat investuotojams reikalinga, kaip įmanoma, daugiau informacijos tam, kad būtų tikrinimo išlyga, tinkamo atidumo išlyga, tiksliau prievalę pritaikyti. Taip pat e, kolega e, džiaugiasi, kad atsižvelgiama į aplinkosauginius faktorius. Na ir dar kolega mano, kad reikėtų čia kalbėti apie socialinę atsakomybę ir tvarumą. Socialinės atsakomybės faktorius apibrėžiant reikėtų daugiau labiau holistinio požiūrio į tvarumą. Ir taip galima būtų spręsti platesnius klausimus, tokius kaip skurdas, atskirtis, e, žalingos finansinės praktikos ir panašiai. Bet e, manau, kad kolega dar supranešė apie tai E, susitars. Dabar kolega džiaugiasi, kad ponas Tankas kalba apie bankus. E, gerai, kad bankai aplinkos socialiniams ir valdymo aspektams investuotų daugiau. Ir e, dėl, kas dėl dabar legislatyvinių diskusijų atrodo, kad kredito investicijos ir kredito įmon įstaigos ir investavimo įstaigos vis dėlto skirtingas sąlygas turi ir joms reikalingos būtų skir reikalingi skirtingi teisės aktai. Na, bet mums labai įdomu dabar būtų pažiūrėti, kaip pranešėjas išspręs šį aspektą. Taip pat EKR e, lauktų tokių e, sprendimų, pagal kuriuos investuotojai E, būtų labiau informuoti prieš investuodami. Na ir aišku, mes kartu su pranešėju tikimės konstruktyvių sprendimų šiuo failu. Dėkoju. Ačiū, Sandė Lilė Viring, Aldės atstovė, kad tik buvo salėje, jos jau nebėra, dabar žvelgiu į kolegą Gigold, jis pavaduoja Molis Karto. Būtent taip, pirmininkė. Aš gavau molį dokumentą, jį tik tai perskaitysiu. Iš tikrųjų, mes galime, galėtume jums pritarti, tačiau manau, kad pritarimo nepakanka, todėl perskaitysiu. Mes pritarėme pranešėjui, kad reikia užtikrinti kuo didesnis tvarumą ir teikti kuo iškesnę informaciją. Ta sistema turėtų būti nuosekli ir apimti konkrečią informaciją skirtą investuotojams ir taip pat atkreipti dėmesį į ESG e faktorius, rizikos faktorius kasdienėse finansavimo operacijose. Pranešime atkreipiamas dėmesys į pas, komisijos pasiūlymą dėl rizikos tvarumui ir dėl to, kad reikia užtikrinti kuo tvaresnės investicijas. Pranešimo projektu siekiama parodyti, kad realiame pasaulyje ir susidurėme su tvarumo rizika ir tai turi reikšmės ne tik tai finansinių investicijų gražai. Labai svarbu pažymėti, kad bankui, dėl bankų įtraukimo reiškiame abejotiną nuomonę. Labai svarbu pasakyti, kad bankai nebūtinai nukenčia nuo tvarumo, bet jiems yra e, reikalingos tvarumą užtikrinančios finansavimo nuostatos. Labai svarbu, kad šitas pasiūlymas būtų sustiprintas aiškesnėmis, konkretesnėmis nuostatomis dėl tvarumo. Dėkoju. Ačiū. Met Cathy. Guo vardu turėtų kalbėti dabar. Jo nėra. Vėl klausiu, kas kalbės EFD vardu, e NF atstovų nematau salėje, vėl suteikiu žodį pranešėjui. Tiesiog matau, kad kolegos ateina, perskaito tekstą ir išeina. Norėčiau nu, padėkoti ir jiems. Buvo malonu. Trumpai norėčiau pasakyti, kad laukiu konstruktyvios diskusijos. Jau vyko išsamios diskusijos, kai buvo rengiamas pranešimas savo iniciatyva. Iš tikrųjų, mes nenorėtume, kad tvarumas būtų suformuluojamas apskritai bendromis frazėmis, bet kad tai būtų socialinės atsakomybės tvarumo nuostata. Iš tikrųjų, mums svarbu užtikrinti, kad finansinis sektorius pasikeistų ir kad jisai plačiaja prasme užtikrintų tvarumą. Iš tikrųjų, bankų įtraukimas yra labai svarbus aspektas. Pensijų fondai, pavyzdžiui, yra kitaip vertinami nei bankai. Aš punkiai, puikiai suprantu, kad mums labai svarbu ir toliau užtikrinti proporcingumo principo taikymą, tuo labiau, kad vieno vardiklio tinkančio visiems mes nerasime. Mums reikia surasti kuo bendresnės nuostatas, kurios galėtų būti taikomos visiems siūlomams investiciniams produktams. Žinoma, kiekvienam mes žinome netiksime. Tiesiog norėčiau padėkoti visiems, kas kalbėjo. Dėkoju už paramą, tikiuosi naudingos diskusijos. Dėkoju kolegos, norėčiau priminti, kad pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 12-18 spalio mūsų komitete, o 5 lakryčio balsuosime mūsų komitete. Tai buvo šeštasis darbo tvarkės klausimas. Septintasis klausimas. Ester Delangė ir Galtieri kiti pranešėjai nėra dar atvykę. Galtieri žino, kad jis turėjo atvykti 16.30. Tai reiškia, kad turi skelbti pertraukėlę vėl iki pusės penkių, laukdami, kol kolegos atvyks.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 kur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 Dear colleagues, let's resume our work. Um, moving to point seven. Mėly kolegos, tęskime darbus. Septintasis darbo atvarkės klausimas. Tai yra bendroji diskusija dėl dviejų teisės aktų pasiūlymų, dėl uh, vadinamojo nuostatos susijusios su minimalios žalos atlyginimu dėl neveiksnių paskolų ir užstatų e, gražinimo. Kaip žinote, pranešimą rengia du pranešėjai, aš esu vienas iš jų, e, antroji yra Ester Delangė, turėsime galimybę ir tarpusavyje padiskutuoti, nes per vasaros pertrauką tokių galimybių per daug neturėjome. Taigi laukiame atviro pirmojo pasikeitimo nuomonėmis pranešėjams, kiekvienam numatyta po 8 minutės, Ester, norėtume pradėti. Ačiū. Noriu padėkoti kolegoms dalyvaujantiems diskusijoje, nes manau, kad Ši diskusija svarbi. Kaip žinote, 2015 komisija parengė komunikatą dėl bankų sąjungos kūrimo, užbaigimo ir kalbėjo apie e, rizikos mažinimą ir pasidalymą. Ir e, po šio komunikato paskelbimo liko, du ne, e, du, liko neįspręsti du klausimai, vienas susijęs su grėsmių mažinimu ir e, e, susijusius su valstybės įsiskolinimais ir e, neveiksniomis pozicijomis. Roberto minėjo, kad šiandien svarstysime reglamentą ir direktyvą. Aš kalbėsiu tik apie reglamentą daugiausiai. Reglamente siūlomas e, įtraukti papildomus grėsmių mažymo nuostatus, tuo atveju, jeigu uh, banko kapitalu nėra pakankamai padengiamos neveiksnios pozicijos ir šio klausimu nuomonės išsiskiria pranešėjai. Išsamei pasikeitė nuomonėmis dėl reglamento dar prieš vasaros pertrauką, tačiau dar liko neįspręstų klausimų, būtų todėl tikrai naudinga išklausyti kolego, nu, kolegų nuomonių. Todėl aš dabar jums pristatysiu svarbiausius klausimus, kurie yra neįspręsti. Pirmiausiai E, kalba, e, ar reikėtų padidinti e, padengiamų pozicijų dalį laikui bėgant. Iš tiesų, kuo ilgiau tam tikra pozicija lieka neveiksni, akivaizdu, kad didėja tikimybė, jog ji nebus padengta laikotarpio pabaigoje, todėl galbūt e, reikėtų laikytis linijinio požiūrio, pozicijos ir nelaukti, kol e, problema tik padidės. Tai yra pirmas klausimas. Antras klausimas, ar reikėtų atskirti, išskirti atskiras priežastis, dėl kurių tam tikra pozicija yra neveiksni. E, mm. Tai yra, ar reikėtų išskirti atskiras e, priežasčių grupės, e, pavyzdžiui, mokėjimo laikotarpio e, nesilaikymą ar kitas priežastis, aš iš tiesų nemanau, kad reikėtų skirti tas atskiras priežastis, nes tikrai nemanau, kad egzistuoja didelė tikimybė, kad praėjus 90 dienų apmokėjimo laikotarpiui tam tikros pozicijos galėtų būti, e, tap, tapti veiksniomis. Nepaisant e, to, čia nuomonės išsiskiria, kalbant taip pat ir apie e, užmojų apimtis, turint omenėtas dvi neveiksnių pozicijų grupės, nes nuomonės išsiskiria taip pat ir dėl to, e, ar reikia taikyti skirtingus reikalavimus e, neveiksnioms pozicijoms, e, kurios yra garantuotos ir kurios yra negarantuotos, ar kuriams yra taikomas tam tikras užstatas, ar nėra taikomas. Ir kokios tos skirtingos sąlygos turėtų būti taikomos ir proporcinės dalys 70 ar 100 procentų. Taip pat uh, egzistuoja ir kitų ginčiatinų klausimų susijusių su uh, pozicijų veiks, veiksnumu ir ne, neveiksnumu arba veiksmingumu ir ne, ne, neveiksmingumu. Uh, pritaikant tam, tam tikras gyvybingas ir mažiau gyvybingas priemonės. Europos liaudės partija mano, kad e, nustatoma sistema turi būti sąžininga. Turime nustatyti e, sąlygas, kurios būtų įgyvendinamos e, ir pritaikomos neveiksnioms pozicijoms, kuriams yra numatytas užstatas ir nėra numatytas užstatas. E, Aš pat yra įvairių minčių pasitelkti papildomus kriterijus ir e, pagal tai būtų galima e, neveiksnės pozicijas suskirstyti į aštuonias skirtingas kategorijas, taikant užstatą, netaikant užstato ir dar labiau E, padarant šį ir taip jau sudėtingą pasiūlymą daug sudėtingesniu. Na, žinoma, paskutinis, tačiau nemažiau svarbus dalykas yra apriektis. Komisija siūlo e, apriepti tik tas pozicijas, kurios atsirastų po pasiūlymo patvirtinimo, tai yra šių metų kovo mėnesio 30 dienos, o tai reikštų, kad e, šis teisės aktas e, nebūtų taikomas didelį dalį neveiksnių paskolų, kurios ne tik dabar nėra veiksnios, tačiau galėtų tapti ateityje neveiksniomis. Ir jeigu šis pasiūlymas dėl teisės akto neapriektų mano minėtų paskolų, tai vis tiek tą problemą reikėtų spręsti, nes e, ji niekur nedingtų. Taigi apriektis yra taip pat rimta problema. Dėl direktyvos trumpai galiu pasisakyti, iš tiesų neveiksnių paskolų ir užstatų e, susigražinimas užtrunka per ilgai. Šią problemą reikia e, e, spręsti. Kai kuriuose valstybėse narėse yra taikomi tinkami reikalavimai susijęs su mokėjimais, pritaikant tam tikras sąlygas, e, kurios yra grindžiamas rinkos principų sprendimais. Na, būtų įdomu išgirsti apie tai jūsų nuomonę. Septynias minutės e, išnaudojau, kad galėčiau pristatyti šios man labiausiai rūpmus aspektus tiek Roberto. Ačiū, Ester. Taip pat ir už sugebėjimą glaustai pristatyti temą. Dabar mes konstatuojame, kad džiaugiamės komisijos pasiūlymų, taip pat siūlomų veiksmų planu. Iš tikrųjų, kai kuriuose valstybėse yra pakankamai daug tokių e, blogų neveiksnių paskolų. Ir žinoma, reikia priežiūros institucijoms daryti didesnį spaudimą. Tačiau aš manyčiau, kad vis dėlto reikia tikėtis, kad e, reguliavimas bus sustiprintas, pagerintas ir manau, kad vis dėlto reikėtų e, pasiūlyti priimti šitą komisijos pasiūlymą. Norėčiau pasidžiaugti tuo darbu, kurį jau nuveikė dabar pirmininkaujantį Austriją. Aš manyčiau, kad mums pavyks suderinti mūsų požiūrius ir pagerinti komisijos pasiūlymą. Iš tikrųjų, Tai labai svarbu, kad, svarbu, kad iki mūsų kadencijos pabaigos šitas teisės aktas būtų priimtas. Taip pat reikalingos ir atsargumo priemonės. Žinoma, mes turėtume pirmiausiai galvoti ne apie variantus, o laikytis dviejų svarbiausių principų. Pirmasis būtų akivaizdus skirtumas tarp pirmojo ramščio ir antrojo ramščio priemonių. Pirmasis ramstis tai yra privalomos atsargos ir e, pagal antrąjį e, ramsį turėtų būti numatytos ir tam tikros priežiūros institucijos e, nuorodos ir jos galėtų būti taikomas kiekvienam bankui atskirai. Žinoma, ECB SSM e, priemonė ir numato, kad reikėtų patikslinti šitas e, e, papildomas priemonės, ypač kai kalbame apie neveiksnės paskolas, ir kitos priežiūros nustatytos priemonės po to, to, kai yra nustatoma, kad nėra laikomasi pakankamai atsargumo priežos institucijos manimu, tai tuomet tokias priemonės turėtų būti taikomos bankams, kredito įstaigoms ir jeigu sąskaitoje konstatuojama, nėr, sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, tai tuomet reikia imtis tam tikrų vadinamų e, atsargumo priemonių. Taigi čia reikėtų išeiti už tos e, atsargumo vertinimo ribos. Yra priežasčių, dėl kurių mes manome, kad visos neveiksnios arba blogos uh, paskolos yra e, pavojingos. Kartais yra skirtingas procentas, tai yra nulinis procentas, kartais 50 procentų tokių paskolų yra. Ir jeigu yra tam tikros specifinės neveiksnios paskolos pozicijos, tai tuomet reikėtų jau reikalauti šimtoprocentinio padengimo. Taigi mes galime šitą klausimą spręsti įvairiai, galime e, kreipti mm, dėmesį į atskiras kategorijas arba laikytis kitokio požiūrio, tačiau pagrindinis principas turėtų būti, kad e, būtų daromas e, skirtumas tarp antrojo ramščio nuostatų ir savanoriškų atskaitimų. Taigi pirmas principas turėtų užtikrinti tą skirtumą tarp pirmojo, pirmojo ramšio priemonių tiesiog privalomųjų priemonių nepriklausomai nuo priežo institucijos, o ankstesnis buvęs ramstis leidžia imtis priemonių kartu su banku pagal nuožiūrą, kadangi bankas turi, turi įrodyti, kad jisai turi pakankamai lėšų, kad būtų galima vadinti jį patikimu. Taigi mes galime spręsti problemą įvariai. Aš pasiūliau įvairių būdų, į kuriuos būtų galima atsižvelgti, taikant šitą principą, kurį aš paminėjau. Pavyzdžiui, vienas iš būdų galėtų būti numatyti ilgesnį laikotarpį, per kurį būtų užtikrintas tam tikrų neveiksnių pozicijų padengimas, tai galėtų būti trijų, ketverių metų laikotarpis, priklausomai nuo valstybės narės, arba galima išlaikyti tą patį laikotarpį, tačiau galima numatyti tam tikrą konkretų privalomąjį procentą 70, 80 procentų ar panašiai. Principas turėtų būti toks, visi turėtų įgyvendinti tą pačią nuostatą vienodai, o po to priežiūros institucija galėtų reikalauti ir to padengimo 100 procentų priklausomai nuo pozicijos. Taigi yra įvairiausių galimybių taikyti šitą principą, ypač kai kalbame apie veiksnės ir neveiksnės pozicijas Viename iš pranešimų buvo siūloma tiesiog nepriklausomai įvertinti e, e, užstatus. Tačiau kita vertus, kitas variantas būtų numatyti ilgesnį laikotarpį. Dar vienas variantas yra nesiekti 100 procentų, numatyti žemesnį procentą, o po to jau priežiūros institucija galėtų atskiram bankui numatyti atitinkamą padengimo procentą. Taigi principo taikymui yra įvairiausių kelių ir būdų, tuo labiau, kad yra skirtumas tarp pirmojo ir antrojo ramščio priemonių. Žinoma, galime jas aptarinėti toliau, tačiau labai svarbu pasirinkti tinkamiausią priemonę, kuri e, būtų netokia sudėtinga. Jeigu viena galimybė netinga, tai ko gero sudėtinga, tai būtų galima pasirinkti kitą. Tiesiog aš esu nusteikęs tartis su jumis ir tiesiog e, sutikti, kad pirmojo ir antro ramščio priemonės skiriasi iš esmės. Kitas dalykas, mes turime suderinti du reikalavimus. Vienas dalykas, reikia užtikrinti, kad tuo patikimo nuostatos būtų taikomos nuosekliai, tačiau kita vertus nereikėtų kaip nors iškraipyti situacijos, kad apskritai nebūtų mm, stumiami bankai į nemokumą. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad visiems bankams būtų numatytos privalomai pobūdžio priemonės ir kad mes mažų įmonių tiesiog nestumtume į bankrotą, į nemokumą. Tai kitas principas, kurio mes turėtume laikytis. Viena, reikėtų daryti skirtumą tarp tų ilgalaikių ir trumpalaikių arba pastovių uh, Uh, abejonių. Vienas dalykas, ar bankas nesugeba sumokėti tik tai dalies uh, paskolos ir ar tai turėtų būti priežastis stumti banką į bankrotą. Aš manyčiau, kad yra įvairiausių būdų taikyti šitą principą. Tiesiog reik, galima uh, vadovautis e, skirtinga metodologija, kai mes kalbame apie rimtus, rimtas problemas, tam tikrą momentą ir e, pastoves mokumo problemas. Mes turėtume susitarti pirmiausia dėl principo. Tiesiog mes turėtume atsisakyti tų svertų, kurie be reikalo išstumtų mažas ir vidutinės įmonės iš rinkos ir turėtume daryti skirtumą tarp pirmojo ir antrojo ramščio priemonių. Dėkoju, kad jūs suteikėte papildomą minutę man pasisakyti. Dėkoju už tai. Iš tikrųjų, šita direktyva man yra pakankamai priimtina. Ji nėra tokia kontroversiška. Mes turėtume vengti kad e, ir tol, nu, turėtume siekti, kad ir toliau būtų sustiprinta dalis, kurioje yra kalbama apie galimą piknaudžiavimą. Aš tikiuosi, kad jeigu laikytumės tų mano minėtų principų, tai tuomet mes galėtume turėti daugiau laisvės e, formuluodami kompromisinius pasiūlymus. Tikrai tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. O jeigu nepavyks pasiekti gero reglamentavimo, tai geriau apskritai jokio reglamento negu prastas. Uh, okay, now I wear back my head of chair. Vėlgi imsiuos pirmininko pareigų. Andalūns dabar pirmasis šešėlinis pranešėjas. Ačiū gerbiamasis. Uh, pranešėjau, pirmininkė. Dvi minutės jums prašau, nes jūs esate iš viso du šešėliniai pranešėjai. Ponas Lūnės, aš labai džiaugiuosi, kad vyks e, tokios intensyvios diskusijos. Manau, kad e, reikia pirmiausia techninius klausimus, e, priemonės aptarti, nes dabar turime nustatytus tikslus, o mūsų tikslas nėra būti uh, užsitikrinti populiarumą tarp balsuotojų. Tiesiog mes turime užtikrinti, kad rizika bus sumažinta ir saugesnė šis rytis taps. Taigi, pirmiausia, tai reikėtų, dėl to reikėtų sutarti. Na, kaip žinia, kai kuriuose šalise yra uh, sudėtinga problema tos neveiksnios paskolos, nes uh, Čia, pavyzdžiui, žinome, kas vyko Airija, Airijoje, be to mes palaikome SSN pastangas ir vis dėlto sutarėme dėl to, kad komisija atsakinga už neveiksnių paskolų problemos sprendimą. Aišku, ta problema išlieka valstybės narėse, bankuose, bet mes kaip, kaip re, reglamentuotojas taip pat turime teisę e, kažką daryti. Motyvose kalbama apie e, sumažinimą viešosios rizikos pasidalymo galimybės. Mes pasida, pa, pritartume harmonizuotam ne, minimaliam neveiksnių paskolų padengimui. Na ir kaip kad Esther Delangė jau sakė, tas pranešimas nebus aktualus dabar egzistuojančioms neveiksnioms paskoloms ar neveiksnioms pozicijoms. Manau, kad šią priemonę turėtume siekti ateityje finansinio stabilumo ir dabar šiame pranešime ar kitame pranešime riziką mažinti reikėtų dabar egzistuojančių pozicijų ir paskolų, tai čia jau kitas klausimas. Dabar dėl e, minimalaus padengimo kriterijų garantuojamoms neveiksnioms paskoloms, ne, nežinau ar nereikėtų, pavyzdžiui, minimalaus metinio padengimo kriterijaus padidinti. Nes, kaip kad pasiūlyme teisingai pasakyta, po keleto metų, tiksliau praėjus mm, keletui metų tas e, apsaugos, kredito apsaugos e, sistema, tiksliau, e, nebėra veiksminga, reikėtų pasižiūrėti į skaičius galbūt. Ir čia jau daugiau politinė pastaba būtų. Mes visi puikiai žinome, kad tai yra labai kontroversiškas klausimas ir tikriausiai dėl to bus bandoma daryti spaudimą ir kurti kompromisus. Aš taip pat esu šešėlinis pranešėjas, ne vien tik tai pra, pagrindiniai pranešėjai tikriausiai tą spaudimą patirs. Mums labai svarbu, kad tie kompromisai nebūtų pasiekti uh, apeinant pagrindinį tikslą - rizikos mažinimą. Taigi neturėtume silpninti šių pasiūlymų. Mes turėtume tai teisingai padaryti, nes ir kitų klausimų dar sprendimas nuo šio klausimo e, priklausys. Taigi aš tikrai nekantriai laukiu tolesnio darbo su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais. Taip pat ačiū už suteiktą laiką kalbėjimo. Ačiū dabar žodis Berntai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Daugiausiai kalbėsiu apie antrą procedūrą susijusią su neveiksniomis paskolomis ir kalbėsiu apie klausimą, kaip turėtume elgtis su paskolų teikėjais ir su užstatų susigražinimu. Aš pritariu komisijos pozicijai. Manau, kad reikėtų sukurti tink tinkamiau veikiančią e, rinką neveiksnioms paskoloms, nustatydami minimalius standartus e, tam, kad atitinkamos įmonės galėtų savo paslaugas teikti visos ES mastu, todėl aš pritariu šio pasiūlymo tikslams ir kryptims, tačiau tik norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vertindami šį pasiūlymą turime nepamiršti, kad e, neveiksnių paskolų apimtis čia yra apribojimas, nes kalbama tik apie paskolas, kurias teikia finansinės institucijos mm, arba bankai ir e, šis teisės aktas neapriepia e, kitokių paskolų formų, pavyzdžiui, paskolų, kurias e, ima bankinės institucijos arba paskolų, kurias teikia ne bankinės institucijos. Todėl man kyla klausimas, e, mm, ar e, pritaikius šias priemonės platesnių mastų, ne būtų iškraipoma situacija rinkoje. Į tai būtina atkreipti dėmesį ir labai aiškiai tą padaryti. Nes mūsų siekis yra, ir šios komisijos iniciatyvos siekis yra pagerinti situaciją susijusią su neveiksniomis paskolomis. E, baigdamas dar noriu pasakyti, kad tikrai mūsų laukia tikrai įdomias e, diskusijos apie komisijos siūlomas priemonės ir e, jų poveikį neveiksnių paskolų rinkai. Galbūt dar visiškai pabaigai norėčiau pakomentuoti komisijos iniciatyvą ir siekį pagerinti e, galimybę sustarti ne teismo keliu. Dėl neveiksnių paskolų gražinimo man dėl šios iniciatyvos kilo nemažai abejonių, nes e, manau, kad neteisminės priemonės e, susijusios su galimybės susigražinti užstatus <clears throat> Mm. yra sunkiai gyvendinamos, nes komisija numato galimybę vis tiek kreiptis į teismą, e, e, siekiant apskūsti ne mm, sustarimus, kurie yra pasiekiami ne teisminiu keliu dėl užstatų susigražinimo. Taigi manau, kad šiuo atveju e, turėtume pasvarstyti galimybę pritaikyti kitas priemonės, pavyzdžiui, pagerinti teisminį bylų nagrinėjimą, e, atsisakant e, galimybę susitarti ne teismo keliu. Ačiū. Alde vardu Ramon Tremosa. Kolegos, norėčiau padėkoti pranešėjui Delangai ir Galtieriui ir jų darbuotojams už tai, kad parengė šitą pranešimą. Pritariu komisijos pasiūlymui, tuo labiau, kad Dabar džiaugiamės ekonomikos augimu ir problemos šiek tiek valstybėse narėse sušvelnėjo, ypač pietų Europos valstybėse, kuriuose pastaraisiais metais buvo kilę problemų dėl tokių neveiksnių paskolų. Iškilo tam tikrų kontroversiškų klausimų. Europos centrinis bankas, pavyzdžiui, paskelbė Mm, ataskaitas, kad kai kuriuose valstybėse dėl tokių neveiksnių paskolų bankai nebegalėjo ekonomikos e, subjektams teikti paskolų. Iš įvairių centrinių nacionalinių bankų gauname priešingą informaciją. Taigi šitas klausimas yra labai sudėtingas, jautrus. Aš norėčiau tiesiog, kalbėdamas šitą pranešimą, e, priminti kad Ekon komitete praėjusi lapkričio mėnesį vyko klausimai ir ten Dragi dalyvavo ir aš jo paklausiau, kokia yra tokių neveiksnių paskolų prigimtis. Aš sakiau, kad tam tikrose valstybėse tokias paskolas atsirado dėl uh, netinkamos direktyvos, tuo labiau, kad 8-9 e, metais mažos ir vadinėtis įmonės negavo lėšų ir todėl kilo didžiulis nedarbas, tiesiog mažos ir vidutinės įmonės nebu, tapo nemokios ir todėl aš sakiau, kad siekiant išvengti kitos krizės reikėtų uh, neleisti tarptautinėms bendrovėms tiesiog nemokėti mažoms ir vadinėms įmonėms, kad jos taptų nemokiamis. Taigi mes manome, kad mes turėtume Mm, suformuluoti labai aiškias nuostatas tais atvejais, kai paskolos yra neveiksnės, tiesiog reikia suderinti šitas nuostatas, tačiau kita vertus reikia atsižvelgti į tai, kad bankų sistemos yra skirtingos pietų Europoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje. Yra bankų sektoras, sektorius labiau koncentruotas, kur 80 procentų rinkos dalies tenka 3-4 dėlėms bankams, o kitose ES valstybėse narėse yra kitoks modelis, pagal kurį dalyvauja bankų bankininkysės veikloje vienas kitas tarptautinis bankas ir šimtai smulkių bankų iš įvairių frakcijų kolegų Aš išgirdau, kad dėl to, kad toks bankų tinklas yra didelis, kad yra daug mažų bankų ir dėl to, kad tarptautinės bendrovės patyrė nuostolių dėl blogų paskolų, nukentėjo būtent mūsų bankų sistemos, kad nebuvo mm, mokama mažoms vidinės įmonėms ir dėl to kilo didelis nedarbas ir pirmininkas Galtieri teigė, kad iš tikrųjų mes negalime sukurti teisės, jeigu mes neturėsime sukurti gero teisės akto, tai geriau apskritai jokio. Iš tikrųjų tai labai svarbus, jautrus klausimas visoms valstybėms narėms. Tiesiog aš raginu abi frakcijas siekti konsensuso, o liberalai dės visas pastangas, kad mūsų rinkėjai gautų tokį teisės aktą, kuris leistų išvengti kitos finansų krizės arba jeigu jinai ištiks, kad nebūtų tokia dramatiška. Ačiū Ramonui. Sven Gigot. Yes, so, um... Dėkuoju, pirmininkė. Aš esu kitas uh, šešėlinis pranešėjas. Sukanės ir Urtasun, taigi pirmiausia kalbėsiu apie pirmą reglamentų grupę. Be jokios abejonės akivaizdu, kad komisija tam tikrą prasme imasi palaipsninio požiūrio čia taikymo, o tai reiškia, kad čia svarbiausi ir jautriausi senųjų neveiksnių paskolų aspektai nepaliesti. Ir man iš demokratinės perspektyvos labai sunku dabar tai įsivaizduoti būtų. Tai reikštų, kad senosios neveiksnios paskolos yra de facto paliekamos ne vien tik tai Europos centriniam bankui eurozonoje. Tiesiog nėra jokių teisės aktų dėl jų ir galiausiai ECB priims sprendimus dėl jų. Kaip žinia, mūsų frakcijoje, mūsų frakcijai nelabai patinka, kaip jūs čia parlamentas ir konkrečiai jūs pirmininkas pasielgėte šioje srityje. Dabar atrodo, kad atėjo, turime galimybę demokratiškai e, sureglamentuoti šią sritį. Jeigu to nepadarysime, nebus labai gerai. Na, dabar kas dėl kompromiso, dėl apibrieščių, tai sakyčiau, kad e, priartėjame prie ECB dendumo, pagal kurį būtų daugiau neveiksnių paskolų kategorijų. Nepaisant to, kad dar nepriartėjama prie senųjų paskolų, o daugiau palaipsninio e, ramščių aspekto laikomasi. Uh, ECB taip pat nelabai drąsiai ėmėsi šio klausimo, nepaisant to, bent jau šitaip galima būtų palaipsniškai išplėsti taikymo sritį. Na ir aš labai e, nekantrai lauksiu diskusijų šioje srityje. Taip pat e, žinau, kad e, komisija nesijėmė, EIB tiksliau čia buvo ir žinau, kad komisija nesėmė specialiųjų finansinio stabilumo stiprinimo priemonių. Na. Ir dabar dėl to, ar reikėtų ECB ar specialiųjų prižiūrinčiosios institucijos veiksmų tai ko gero dėl jų nebuvimo gali tiesiog šešėlinė bankinkystė atsirasti ir ko gero atsirastų e, didžiulės e, nuolaidas, ka, e, netgi įvertinant tinkamai tokias paskolas. Puikiai pamenu EIB pirmininko pasiūlymą sukurti europinį netinkamos bankininkystės apibrėžimą ir taip ieškoti europinių sprendimų. Taip pat žinau, kad Andrė niekada taip ir nesugebėjo paaiškinti, kaip išvengti atsakomybės perkelimo į ES erdvę. Na, bet iš esmės jis teisus, nes reikia blogų bankų reglamentavimo sistemos. Na ir galiausiai pasakysiu, kad Mes apgailestaujame dėl to, kad pagal Bazelio 3 nuostatų platesnį taikymą dabar 0,5 e, rizikos faktorius būtų pritaikytas ir mes nesuprantame, kodėl komisija iki šiol to nepadarė. Na ir dar galiausiai trumpai norėčiau trump, tą, tą pačią direktyvą pakomentuoti. Mes manome, kad gerai, geras pasiūlymas yra kurti europinį reglamentavimą šioje srityje, reikalinga sistema, teisė sistema tam, kad būtų e, geresnė situacija ES. Tačiau, kita vertus, pasiūlyme trūksta stiprių uh, užtikrinančių vartotojų apsaugą taisyklių. Ir čia pasirinktas minimalus standartas mūsų požiūrių nepakankamai uh, atspindi apima tokią situaciją. Pavyzdžiui, jeigu yra vartotojai suteikiama paskola, tai čia kaip ir socialiniai santykiai abipusių uh, įsipareigojimų atsiranda. Pone Lukė, net jeigu jūs ir man nepritarsite, aš vis dėlto manau iš socialkrikščionių etikos pozicijų. Tokia sutartis nėra, nėra vien tik tai socialinė sutartis, tai yra pirmiausia įsipareigojimai tarp skirtingų subjektų ir tų vartotojų nereikėtų pardavinėti tiems vartotojams, nežinant, kad e, jie ateityje, pavyzdžiui, ne Ispanijos banko klientais taps, o kažkokio tai e, fondo valdytojų klientai. Taigi šį klausimą reikėtų bandyti spręsti. Rinka turi būti geresnė, labiau europiškesnė ir taip pat užtikrinti, kaip manoma, aukštesnį vartotojų apsaugos lygį. Vartotojai taip pat turėtų būti informuoti ir turėtų galimybę pasirinkti dėl to, kad pavyzdžiui jų paskola ateityje galėtų būti kažkam per, parduota. Ir galbūt tai galima būtų numatyta, tai galim numatyti, galima numatyti sutartyje, galbūt pavyzdžiui už nesutikimą parduoti ateityje paskolas jų atitinkamai ir kaina būtų didesnė. Na, bet aišku, čia jau atskira diskusija šiuo klausimu turėtų vykti. Pirmininkas, dėkoju, dabar žodis Dimitris Papademunis. Dėkoju, pirmininkė. Šiandien kalbame apie labai svarbų klausimą. Reglamento ir direktyvos pasiūlymai. Problema yra didžiulio masto. Pagal ECB duomenis neveiksnios paskolos yra daugiau nei 1 trilijono eurų vertės. Ir aišku, tokios paskolos turi įtakos mūsų ekonomikai, kaip ji veikia, bei taip pat valstybių narių ir visos ES ateičiai. Neveiksnios paskolos e, mūsų bankų sistemos pusiausvirai grėsmę kelia ir taip pat bankų sistemos ateičiai kelia grėsmę. Tai yra, aišku, glaudžiai susiję su ta vadinamąją išaldytą diskusiją dėl EDIS sistemos. Trečiasis ramstis Čia, aišku, jokių kažkokių rimtų pokyčių nėra. Europos parlamentas čia irgi turėtų savo atsakomybės dalį prisijimti. GUE ir NGL, pavyzdžiui, pasakysiu, kad iš Ester Delangė pranešėjos edis klausimų tikrai e, jau keletą mėnesių nieko naujo neišgirdome. Kaip Europos parlamento nariai turime dėti visas reikalingas pastangas tam, kad aptartume šį klausimą ir ieškotume kompromiso bei pasiektume ES lygio harmonizavimo bendrų taisyklių. Prašyčiau čilos kolegos. Taigi mums reikalingos taisyklės tam, kad apsaugotume vartotojus. Ir turime žiūrėti, kaipgi galėtume sukurti tą vadinamai finansinio stabilumo stiprinimo mechanizmą. Na ir dar ko gero prireiktų mums antrojo papildomo ramščio, kuris būtų reglamentuojamas labai aiškiai nustatytų taisyklių o jas nusatytų SSM. Ko gero, jeigu mums to nepavyktų padaryti ir jeigu situacija liktų tokia, kokia yra dabar, ir jeigu, pavyzdžiui, tas klausimas būtų paliktas kitai kadencijai po Europos parlamento rinkimų, tai situacija gali būti labai neigiamai paveikta. Ko gero, pirmiausia, turėtume sumažinti riziką iki nulio ir po to tik tai turėtume kalbėti apie rizikos pasidalymą. Taip yra sakoma, tačiau man atrodo, kad e, paraleliai šios klausimus taip pat reikėtų tvarkyti. Jeigu mes veiksmingai šios klausimus aptartume, jeigu pavyzdžiui tinkamai riziką mažintume, tai Europos indėlių draudimo sistemą galėtume ateičiai parengti. Ir taip pat galėtume pasirenkti e, galimai būsimai ekonominiai kriziai. Jeigu mes norime, kad bankai ir toliau paskolas teiktų MVI arba hipotekas, kad teiktų pirmą kartą būstą įsigijančiom šeimoms arba, pavyzdžiui, tam, kad teiktų paskolas startuoliams, tai mums reikalingos tada tokiu atveju taisyklės, dėl kurių visi bendrai sutartume ir kurių dėka galėtume sumažinti neveiksnių paskolų kiekius. Na ir dabar norėčiau šiek tiek paprieštarauti ponui Lukė. Man atrodo, kad neteisminis ginčių sprendimo mechanizmas ir toks e, ir, ir kiti panašus sprendimai tikrai būtų naudingi. Labai dažnai teisingumo sistema tiesiog negali susitvarkyti su didžiuliais kiekiais tokių bylų. E, vėl, vėlavimai atsiranda sprendžiant tokias bylas, biurokratijos e, našta didelė atsiranda. Ir galiausiai pabaigai, gerbiamas pirmininkė, pasakysiu, jog šiuo klausimu galime su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais ilgai dar kalbėti. Aš galbūt palauksiu jų pasiūlymų, nekantrai jų lauksiu. Na, o mes savo ruoštų tikrai prisidėsime prie šios svarbios diskusijos. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. FDD Marko Valį, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat, kaip ir kolega Papadimolis, norėčiau, kad diskusija suktųsi apie rizikos pasidalymo klausimą. EPP pranešėja būtent ir kalbėjo apie tai, kaip svarbu sumažinti riziką bet ji taip pat yra pranešėja EDIS, Europos indėlių draudimo sistemos pranešėja. Taigi labai svarbu e, užtikrinti paraleliai vykstantį darbą tam, kad e, ta pati e, kryptis būtų pasirink, pasirinkta abiem atvejais. Taip pat reikia sąžiningai galbūt elgtis dėl ir skaidriai šiais visais klausimais lapkričio mėnesį buvo, būtų, bus, vyks tiksliau pirmasis įvertinimas tos sistemos, tačiau reikėtų bandyti renktis ir galimai finansiniai kriziai. Taigi reikėtų bandyti išvengti ateityje galimų problemų, nes dabar kainos, pavyzdžiui, būtų labai sumažintos tų vertybinių popierių, nes ateitie dar labiau gali kristi tų vertybinių popierių kainos. Manau, kad Europos komisija turi imtis veiksmų jau šiandien ir Europos bankų institucija bei kitos kompetitingos institucijos turi imti savo veiksmų. Dėl paties paketo pritarčiau Dimitriui, man uh, Malonu išgirsti ir žaliųjų poziciją dėl indėlininkų apsaugos. Reikia juk apsaugoti tuos, kurie turi paskolų bankuose. Įsivaizduokime, kad dabar kažkoks tai spekulacinis Londono fondas ims valdyti jų paskolas, o jų tų fondų, tarkime, tikslai yra visai kitokie, todėl reikėtų užtiprinti šiek tiek teisingumo ekonomikoje. Taigi labai atsargiai reikėtų elgtis, kai prašome skubiai priimti sprendimus. Fondų, spekuliaciniams fondams, aišku, tai yra palanku. Ir daug čia problemų galime sukelti, pavyzdžiui, net ir bankų kapitalo didinimo srityje. O daug tų problemų, aišku, atsilieptų vartotojams. Ir apskaitai tos problemos gali ne tik tai sugriauti ir išbalansuoti e, visą europinę sistemą, bet ir dar platesnio masto pasiekmių turėti. Taigi, mes galime, tiksliau gali kilti čia problemų vartotojams bei tiems, kurie turi pasijėmę, tiksliau tiems, kurie turi išdavę tų paskolų, pavyzdžiui, bankams. Tarkime, jeigu bankai nusileidžia spekuliantams, spekuliantai, aišku, bandys kaip įmanoma daugiau ir greičiau pelno gauti. Reikėtų žiūrėti, ar skolininkas negali, pavyzdžiui, atsijimti savo paskolos arba jos apmokėti prieš tai paskolai nutekant į antrinę rinką. Taigi reikia, e, kad ECB ir Europos komisija kartu dirbtų, bendradarbiautų. Na, aišku, per ateinančias savaitės mes turėsime galimybės diskutuoti tarpusavėje, žiūrėti, dėl kokių aspektų sutarėme. Uh, ir tikiuosi, kad bus e, pavyks tiksliau. Pavy, e, pavyks, tikiuosi, kad pavyks mums savo pozicijos e, pasiekti, nesiklausant tų tos, ir nepasiduodant spaudimui. Ačiū, Marko Zanį. Ačiū. Norėčiau padėkoti Jums už įžanginės mintis, ši tema labai svarbi. Ir jūs pristatėte poziciją, kurią dar reikėtų suderinti, nes e, požiūriai išsiskiria, kaip ir egzistuoja e, skirtingi poreikiai e, atskirose valstybėse narėse. Norėčiau dabar pakalbėti apie neveiksnės paskolas, kurias išduoda, kurias buvo išduotas Europinių bankų. Daug apie jas jau kalbėjome. Ir mes kalbėjome tik tai apie tų paskolų apimtis, tačiau nekalbėjome apie jų neveiksnumo priežastis. Nepakanka vien tik tai abstrakčias išvadas čia daryti, atsižvelgiant tik į rinkos sąlygas, tik į bankų sistemą, kurioje veikia ne visiškai aiškios procedūros, ar yra taikomas per pastarosius aštuonerius metus mūsų kontinentas e, susidūrė su viena iš sveitingiausių ekonomikos krizių nuo jos laikų istorijoje. Ir žinoma, nuo tos krizės nukentėjo taip pat ir bankai, pirmiausiai turiuomenyje neveiksnės paskolas ir siekiant sumažinti grėsmės reikia taip pat įvertinti atitinkamus skaičius daugelio bankų neveiksnių. Paskolų portfelis padidėjo dėl krizės, tačiau per pastaruosius dviejus metus situacija akivaizdžiai pagerėjo nes ekonomikos augimo variklis pamažu įsibėgėja ir daugelis e, rizikingų paskolų tokios grėsmės, kaip anksčiau jau nekelia. Bankai taip pat yra priversti skolintis rinkos e, sąlygomis e, arba tomis sąlygomis, kurias nustato paskolų teikėjai. Todėl dabar turime galvoti apie tai, kokiu veiksmu būtina imtis, kuomet skolinimosi kaina yra per žema. Apie tai turime kalbėti svarstydami e, šios du pranešimus, e, nes patvirtinami tinkamas nuostatas neturėtume kelti dar papildomų problemų Europos bankiniai sistemai, kuri ir taip jau pakankamai kenčia nuo dabartinės situacijos. Taigi viena vertus privalome sukurti bendrąją rinką, kurioje būtų galima prekiauti neveiksniomis paskolomis ir e, jų paketais stengtis, kad e, mūsų primami sprendimai bendrai nedarytų neigiamos įtakos e, finansinėms institucijoms arba e, šios rinkos dalyviams, tai yra bankams. Taip pat reikia pabrėžti, kad ir tos e, e, finansinės institucijos, kurios e, nesugebėjo rinkos sąlygomis atsikratyti neveiksnių paskolų, neliktų be valstybės paramos. Čia reikalingas bendradarbiavimas tarp valstybinių institucijų, bankinių institucijų ir reglamentuojančių institucijų. Uh, Taip pat dabar norėčiau paminėti aspektą, kurį e, anksčiau kalbėjo kolegos jau minėjo, tai yra e, užstatų gražinimo pagreitinta procedūra. Atsižvelgiant į tą asimetrišką situaciją tarp e, E, debitorių ir bankų institucijų būtina užtikrinti visokiojo pavartotojų apsaugą. Spontaniškų pasisakymų nematau. Ester, prašau. Nereikės man keturių minučių. Iš tikrųjų diskusijos vyko taip, kaip tikėjusi, iš tikrųjų, kad diskusijos tęsis toliau ir reikės dar nuveikti daug darbo. Tiesiog dėl frazės, kad įmonės gali būti stumiamos į bankrotą. Iš tikrųjų, mes turėtume prieš tai galvoti apie tam tikrą uh, atsvarą prieš e, stumdami įmonės į bankrotą. Neturime daug laiko kalbėti apie kitą kontroversišką klausimą. Tačiau, Lukė, jeigu mes e, kai nekalbėsime apie ginčių sprendimo galimybę neteisminiu keliu, tai nieko nepasieksime. Kol kas diskusijos nevyksta sėkmingai aptariant nemokumo teisės aktą. Kol tai nepadaryta, nenorėčiau grįžti prie tų ginčių sprendimo mechanizmo neteisminiu keliu. Iš tikrųjų, tikiuosi diskusijų su jumis, iš tikrųjų jūsų alternatyvinis pasiūlymas taip pat galėtų kisti dėl ginčių sprendimo neteisminių kelių ir vartotojų apsaugos. Iš tikrųjų, aš pritariu, kad vartotojai turi būti apsaugoti kuo aukščiausių lygmenių. Tiesiog paskaitykite, ką siūlo komisija. Vartotojų vartojimo paslaugos taip pat numato tokią ginčių sprendimo galimybę ir iš tikrųjų Aš bent jau taip suprantu komisijos pasiūlymą ir manau, kad vartojimo paskolos ir na, nepatenka į mūsų pasiūlymo taikymo sritį. Taigi, neatsakykime šito varianto. Dėkoju kolegoms už jūsų pasisakymus. Dėkoju, Ester. Aš taip pat kalbėsiu trumpai ir apibendrindamas atsakysiu į kai kuriuos pasisakymus. Sander pirmiausia. Aš mm, taip pat nemanau, kad mes mm, nenorime e, matyti galimų pasiekmių mūsų uh, mažoms ir vidinėms įmonėms. Jose dirba mūsų rinkėjai. Iš tikrųjų, mes turime matyti šitas pasiekmes, tačiau šitas pasiūlymas iš tikrųjų atitinka mm, sieki suformuluoti patikimas aiškias nuostatas. Gigold kalbėjo apie šito teisės akto taikymo sritį tačiau jūs kalbėdamas pats atsakėte į savo klausimą, nes jeigu mes žvelgsime tik tai iš teisėkuros procedūros požiūrio į šitas susidariusias neveiksnių paskolų problemas, tai iš tikrųjų jūs pats sutinkate, kad mes turime ir toliau diskutuoti apie sisteminį problemos sprendimą, E, kaip išspręsti blokų bankų, blogų paskalų problemas. Iš tikrųjų mes turime suprasti, kokioje situacijoje esame ir atsižvelgti į tai, kad taryboje valstybės narės išsako skirtingą poziciją, tai yra nuomonių skirtumų ir mūsų parlamente. Tačiau aš puikiai suprantu, kad reikia siekti, kad šitas pasiūlymas būtų kuo nuoseklesnis. Komisija taip pat to paties siekia. Tačiau mes puikiai suprantame, kad pačią direktyvą mes nesukursime puikiai veikiančios rinkos, Tiesiog siekiant mažinti administracinę neštą reikia suvokti dabartinę situaciją ir būtent dėl to buvo apsispręsta taip, kaip yra siūloma ir aš manyčiau, kad ir toliau reikia laikytis pasiūlytos taikymo srities, kuri suformuluota ekofino veiksmų plane ir kurią patvirtino komisija. Aš manau, kad aš aiškiai pasankiau anksčiau kalbėdamas, kokių dviejų principų reikėtų laikytis. Žinoma, reikėtų objektyviai ir realiai vertinti šitą riziką, kad mažos ir vatinės įmonės gali būti pastumėtos į bankrotą. Reikėtų pagalvoti ir apie jiems, joms teiksimą pagalbą. Žinoma, valstybės narėse reikėtų įvertinti įvairius variantus, kai yra siekiama įvertinti situaciją susijusią su neveiksniomis pozicijomis. Iš tikrųjų, pa, pasiūlymo projekte galbūt yra siūloma per daug siaurinti e, šitą neveik, neveiksnių paskolų pozicijas, kadangi čia neturima apsirib, negalima apsiriboti tik mažoms vietinėmis įmonėms, kadangi nebūtinai visos įmonės e, susiduria su neveiksniomis pozicijomis. Taigi šitas klausimas turėtų būti uh, suvoktas mūsų visų vienodai, suvokiant, kad rizika egzistuoja ir reikia paieškoti kuo pragmatiškesnio atsakymo, siekiant pasiūlyti variantą, kuris būtų kuo paprastesnis ir kuo sažiningesnis. Tiesiog aš laukiu jūsų pasiūlymų dėl kompromiso, kaip išspręsti šią problemą Tačiau aš anksčiau kalbėjau, kad reikia atskirti pirmojo ir antrojo ramščio veiksnius, priemonės, jų tapatinti negalima. Problemą iš tikrųjų reikia spręsti, tačiau turint tai omenyje. Topic, so I... Iš tikrųjų diskusijos vyksta pakankamai ilgai šią temą. Atskaitos taškas galėtų būti toks, kokį aš paminėjau, tačiau matau ir palankių mano pasiūlymui požymių ir aš tikiuosi, kad artimiausiu mes sustarsime dėl kompromiso, dėl tinkamiausio sprendimo, tačiau, kaip aš jau minėjau, joks reglamentas būtų geriau už blogą reglamentą. Tačiau aš vis dėlto tikiuosi, kad mums pavyks susitarsi. susitarti. Ir tai iš tikrųjų praturtintų mūsų teisėkūros darbą siekiant sumažinti kreditavimo riziką. 22 spalio aptarinėsime šitą e, pasiūlymą, 26 laukime jūsų pakeitimų siūlymų, žinoma laiko nedaug. Pakeitimus aptarinėsime 18-19 lapkričio ir balsuosime gruodžio 4. Tikiuosi, kad mums pavyks laikytis šitų terminų, galbūt kas nors keisis pateikiant galutinius pakeitimų siūlymus. Aš dėkoju Ester už tą išsame įdomią diskusiją. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas, kuris Dar nėra balsavimas, tačiau vis dėlto taip pat labai svarbu, svarbus rinkimai. Pirmojo vicepirmininko rinkimai, jūs jau girdėjote, kad rūpiučio 29-ąją EPP Markus Ferberį išsirinko kaip pirmąjį koordinatorių, taigi sveikiname Markus Ferberį. Ir jis atsistatydino iš pirmojo komiteto pirmininko pavaduotojo pozicijos ir mes turime pasirinkti kitą pirmąjį komisijos pirmininko pavaduotoją. Pakaitiniai, kurie dalyvaus balsavime, štai toks jų sąrašas. Kristof Hansen, Ramon Haregui, Uh, Brando Benifei, Ashley Fox, Lee Virnik, Sophie Veld, Paloma Lopez Bermejo. Um, uh, now... Taigi čia buvo pakaitinė nariai. Norėčiau konstatuoti, kad kvorumas yra, 16 narių yra salėje. Prašau pristatyti kandidatūras. Liudek. E Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau apie pavardų Brian Jays paremti kandidatūrą. Uh, Pirmininkas dėkoju. Ar kandidatas sutinka būti nominuojamu? Taip, pirmininkė, aš sutinku. Puiku. Žinau, kad kandidatas yra pilnateisis Ekon komiteto narys. Jis finansinių interesų deklaraciją taip pat tinkamai užpildė. Todėl manau, kad galime tiesiog aplodismentais patvirtinti kandidatūrą kolegos. Congratulations, Brian. Sveikiname Brianą. Prašau žodis jums. Gal aš galėčiau padėkoti mane pasiūliusiui Liudekui, taip pat kolegoms už tai, kad mane pasiūlė į tokią svarbią poziciją. Na, bet nau, kad nepaisant nesutarimkai kuriais klausimais, vis dėlto pavyks ateityje dirbti bendratarbiaujant ir siekti kaip įmanoma geriausių rezultatų. Taigi norėčiau padėkoti e, pirmininkui, kolegoms, e, dėkuoju visiems. Pirmininkas, ačiū Brianai. Aš taip pat e, lauksiu jūsų konstruktyvaus bendradarbiavimo. Taigi, kandidatas buvo išrinktas aplodismentų būdu. Ar jūs prisijungsite prie mūsų, ar ne? Ne, mes galbūt e, padarysime išimti iš taisyklės. Mūsų dabar pirmasis vicepirmininkas. E, eis, pradės eiti savo pareigas. Taigi dabar pereiname prie balsavimo. Pirmiausia, norėčiau pabandyti, paprašyti paband, atlikti bandomąjį balsavimą. Balsavimas pradedamas. Dar kažkas nepabalsavo, bandomasis balsavimas, kas dar nebalsavo, kas dar kortelių į aparatus neįdėjo. Taigi Tai nėra privaloma procedūra, baigiama bandymus balsavimu. Balsavimą baigiame. So now... Dėkuoju kolegos. Siūlau pradėti balsavimą dėl labai svarbaus klausimo. Tai yra reglamento pasiūlymas. Taip, mačiau jūs. Visos Europos asmeninių pensijų produktas pranešėja Sofija Netveld. Kiek suprantu, pervenš peres. Kažką nori pasakyti, prašau pervenš. Ačiū pirmininkė. Pradėsime balsuoti dėl šio pasiūlymo. Šis pasiūlymas labai svarbus teisėkuros projekte, kurį pateikė komisija. Komitetas tiksliau, kaip žinia, visi nekantrauja pradėti dėrybas su taryba dėl bendrosios pozicijos. Šis pasiūlymas labai svarbus, juo siekiama sukurti naują pensijų sistemą visiems europiečiams. Kol kas bent jau plenarnio posėdžio metu nevyko dar diskusijos dėl to, kai balsuosime. Šio tiksliau komiteto plenarnio posėdžio metu dar nevyko diskusijos. Taigi šis tekstas galėjo būti patvirtintas birželį, bet galiausiai galbūt bus patvirtintas šiandien. Mano frakcijoje dėl įvairiausių gyvenimo peripetijų ir dėl skirtingų darbo metodų pozicija kiekviena yra kitokia. Na, bet dėl pačių kompromisų tik tai šiandien po piet e, parengiamojo posėdžio metu mes sugebėjome tik tai sutarti dėl to. Na, aš nekalbėsiu apie darbo metodus, apie požiūrį skirtingus kolegų. Norėčiau tik tai keletą dalykų dabar pasakyti. Pirmiausia, kompetitinga institucija, kuri reglamentuos PEP. E Aš suprantu, kad esmai yra vienas pakeitimas skirtas, pagal kurį būtų daugiau jai galių suteikta. Dabar dėl laisvų paslaugų teikimo, ypatingai pensijų srityje. Aš vis dėlto manau, kad tinkamiausia institucija šioje srityse būtų EJOPA, o ne ESMA. Ir kompromisuose tai atspindėta yra. Na ir galiausia dėl kapitalo apibriešties. Kyla pavojus, kad mums čia siūlomas, ap, siūloma apibrieštis 221 straipsnėje nenumato galimybės atsijimti viso investuoto kapitalo, kuris nominaliai buvo investuotas. Mes manome, kad vis dėlto tai būt, kad čia yra klaida. Ir nepaisant to, kad paskutiniu metu, bet vis dėlto taip juk būna, reikėtų daugiau supratimo ir lankstumo kartais, ypač tokiais svarbiais klausimais, taigi siūlome žodinį pakeitimą, kurį pateiksime, kai e, kalbėsime apie B straipsnį bet aš jau dabar tiesiog norėjau tai pristatyti. Na ir galiausiai pasakysiu, kad mes neprieštaraujame žaliųjų pakeitimui ir būtent dėl jo mes irgi norėjome pasisakyti. Pirmininkas, dėkoju. Sofija, ar norėtumėte jūs kažką tarti? Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams bei darbuotojams parlamento, kurie pastaraisiais metais e, tikrai labai smarkiai dirbo. Šiandien e, pateikiamame pasiūlyme matome labai kompleksišką, bet subalansuotą kompromisą. Tai yra labai jautrus, kontroversiškas klausimas, aš puikiai tai suprantu, bet e, tai, ko šiandien turime pasiekę, tikrai nusipelnė uh, visų, visų frakcijų paramos. Manau, kad visos frakcijos e, ilgą kelią nuėjo šiame darbe taip pat teikdamos e, pakeitimus. Mes e, turėjome balsuoti dar prieš vasaros atostogas, turėjome porą papildomų mėnesių, per kuriuos nariai galėjo aptarti šį pasiūlymą frakcijose, pateikti alternatyvių pasiūlymų. Taigi, Praeitą tik tai antradienį pavyko pagaliau pasiekti susitarimo, trečiadienio ryte kompromisiniai pasiūlymai buvo išplatinti. Na ir aišku, pritarčiau per Vanžberes, kad reikia pakankamai lankstumo šiems procesams tam, kad būtų paskutinės minutės idėjos įtrauktos, bet kita vertus svarbus yra ir skaidrumas šiuose procesuose. Taigi reikėtų numatyti galimybę kolegoms tinkamai apmastyti naujus pasiūlymus ir idėjas. Taigi dabar naujas pasiūlymas, naujas elementas iškylantis paskutiniu metu žaliuo, atsiprašau, žodinio pakeitimo būdu. Gerai, tabūnie. Aš tikiuosi, kad SND vis dar uh, nepaisant to galės pritarti šiam pasiūlymui. Ir tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos pavyks darbą su šiuo pasiūlymu pabaigti. Na ir galiausiai, kaip centrinės politinės jėgos atstovė, tikiuosi, kad visiems pavyks pritarti šiam pasiūlymui. Tai yra ambicingas pasiūlymas, juo jis yra daug ambicingesnis negu kad tarybos išvados, labai europietiškas yra šis pasiūlymas, didesnė piliečių apsauga čia numatyta, e, daugiau galimybių paslaugų teikėjams numatyta, taigi daug čia visko yra tvarumo, socialinių aspektų. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra labai išsamus, platus ir tikiuosi, kad kaip manoma daugiau kolegų balsuos už jo patvirtinimą. Dėkoju. Dėkoju. Kolegė, dabar žodis Brianui, prašau. Aš labai trumpai pakomentuosiu tik tai EPP vardu. Aš pritarčiau pranešėjai šiuo klausimu. Labai sudėtingos ir ilgos diskusijos vyko, kompleksiškas šis failas ir visos politinės frakcijos lankščiai elgėsi tam, kad galiausiai pasiektume praeitos savaitės rezultato. Mano frakcija mane įgaliojo palaikyti būtent praeitosios savaitės versiją. Ko gero, vėlai dabar yra pateikiamas naujas pasiūlymas. Tas pasiūlymas niekada nebuvo pristatytas ir niekada išsamei diskusijų metu aptartas. Būtent todėl mes norėtume, kad daugiau laiko tam žodiniam pakeitimui apsvarstyti būtų skirta visos frakcijos ėjo į kompromisus, daugam čia ir man taip pat kai kas nepatinka, bet manau, kad šio paneuropinio produkto labui, kaip kad jūs pirmininkė sakėte, tai yra CMU darbo tvarkės pagrindinis dalykas, tai yra labai svarbus dalykas ir piliečiams. Taigi dabar dėl AJOPA. Manau, kad kompromisai didžiuliai čia buvo uh, E, padaryti. Ir e, nepaisant to, kad mums kai kas neprimtina, aš kompromiso vardan taip pat pritariu daugam čia. Dabar dėl kapitalo apibriešties. Manau, kad dabartinė apibrieštis yra spendinti realią situaciją, yra įmanoma su ją dirbti ir tik tai su tokia apibrieštimi galime realios konkurencijos ir skaidrumo sąlygas numatyti. Ko gero neteisinga būtų taip vėlai pristatyti, teikti tokius pasiūlymus. Mums sudėtinga su tuo sutikti ir norėčiau paprašyti vis dėlto į tai atsižvelgti balsuojant. Dėkoju. Na dabar, ko gero, geriausias būdas viską išspręsti būtų demokratiškai, balsuojant. Taigi, pirmiausia, tie pirmieji trys pakeitimai dėl rezoliucijos teisėjų kuros. Pirmiausia, pradėsime nuo 177, 78 ir 179 e, pakeitimų, pagal kuriuos prašoma atsiimti komisijos pasiūlymą. Jeigu patvirtinsime šiuos pakeitimus, tai darbas čia ir pasibaigs. Na, bet jeigu tie pakeitimai bus atmesti, tai tada vardinio balsavimo rezultatai nebus įrašyti į galutinę ataskaitą. Taigi balsuosime bloku 177, 178, 179, kas už. Ne elektroniškai balsuojame. Mažomis raidėmis buvo parašyta, taigi pradedame balsavimą elektroniškai vis dėlto. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Taigi kompromisas A, kas už, prieš susilaikė pritarta, kompromisas B su žodiniu SND pakeitimu. Pone Lūkė, prašau. Atsiprašau, aš nepritariu tokiam pakeitimui. Aš, pavyzdžiui, to pakeitimo nemačiau. Manau, kiti kolegos irgi ne. Aš galiu perskaityti šį pakeitimą skaidrumo tikslais. Čia siūloma kapitalo apibriežti kapitalas yra agreguota finansinis įnašas. Fees, charges and expenses. Um, if positive means that you uh, add the um, uh, return. Tai reiškia, kad investicijų susigražinimas yra naudingas, tai tuo atveju, jeigu yra atskaičiuojamas užstatas. Taigi, ar jūs ir toliau prieštaraujate dėl trečio straipsnio 37 stalies, taigi pakeitimas žodžiu atmetamas. Dabar balsuojame dėl kompromiso be šito pakeitimo žodžiu. Thank you. Tiesiog nebalsuosime dėl to pasiūlymo žodžiu. Žinoma, dėl kompromisinio pasiūlymo balsuosime, balsuosime vardiniu balsavimu, kadangi jūs to prašote SND frakcijos vardu. Taigi, dėl B kompromiso balsuojame, vardinis balsavimas prasideda. Vote is closed. Is uh, adopted 20. 22 už, 4 prieš, 21 susilaikė. Now we go to compromise. C kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. D kompromisas, kas už, kas prieš, D kompromisas pakeitimas žodžiu, kurį pateikė žalieji. Niekas neprieš, ne, neprieštarauja, mes balsuosime su šiuo pakeitimu. Jeigu prieštaraujate, aš prieštarauju, kadangi aš nesu su juo susipažinęs. Nesusipažinęs su pakeitimu. Čia yra siūloma F punktą atsisakyti. Penktos straipsnių pirmoje dalyje dėl alt alternatyvių investicijų valdymo. Tai nenurodyta mano balsavimo sąraše gaila. Aš tiesiog, kad kaip padėmėsi, kad būtų visiems aišku. Bas. Yra visų, visose išdalintose balsavimo sąrašuose praėjusią savaitę šešiems panšėjams buvo pranešta, Tiesiog čia kiek kitoks SND pakeitimas negu visi kiti. Labai keista, kad jis nepateko į atsira e balsavimo sąrašą ir mano sąrašą yra, e PPF sąrašą taipogi. Ar gal Bertai suradote? Gerai, gerai. Jūs galite prieštaraujate, bet ne dėl to, kad tas pakeitimas yra naujas ir kad jisai nepatenka į mūsų aptariamas temas. Žinoma, jūs turite teisę at, at, atmesti, prieštarauti. Tiesiog klausiu jūsų, ar jūs... Ne, nebeprieštaraujate. Taigi balsuojame dėl, komis, dėl D kompromiso su pažeidimu, pakeitimu žodžiu, kas už, kas prieš. Balsuojame kortelėms. Vote is closed. Baigiame. Atmesta. Dabar balsuosime be pakeitimo žodžių dėl D kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. E kompromisas. Patikrinkime, grįžkime prie D kompromiso, grįžkime prie jo dar kartą. Iš tikrųjų, dauguma išreiškė savo nuomonę, tačiau balsuokime dar kartą dėl D kompromiso. Baigiame. Priimta. E, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dėl E balsavome. Ar dėl EA? EA, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. F, už, prieš, susilaiko, priimta. G, kas už, kas prieš susilaiko priimta, H, kas už, prieš susilaiko priimta, I, kas už, prieš susilaiko pritarta, J, kas už, prieš susilaiko priimta, K, už, prieš susilaiko pritarta, L, už, prieš susilaiko pritarta, M, 535, kas už, kas prieš susilaiko pritarta priimta. Penktasis 536, kas už prieš susilaiko priimta. 90, kas už, kas prieš susilaiko. Dėl 90 balsuojimo kortelėmis. Baigiame. Atmestam. 95 imko, kas už, kas prieš, susilaiko, balsuojame dėl 95 imko pranešimo pakeitimo. Baigiame. Jau mėgi. Priimta. 26 tas už. M. Pritarta N. Už prieš susilaiko priimta. O. Už prieš susilaiko priimta priimta. P su pakeitimu žodžiu. Nenauju, žinomu, kas už, kas prieš. Baigiam, balsuojam kortelėmis. Vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta 24 už, 22 prieš. Q kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, R kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, S kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, T kompromisas už. Ne, pirmininkas atsiprašo, T kompromisinis pakeitimas su žodinė pataisa, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroninį būdų, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta vieno balso persvara. Taigi balsuosime dėl T kompromisinio pakeitimo be žodinės pataisos už prieš susilaiko pritarta, U kompromisas už prieš susilaiko pritarta, V kompromisas už prieš susilaiko pritarta, dvigubo V už prieš susilaiko pritarta, X kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, ilgoji kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, e, Z kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, AA kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, AB kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. AD kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. EF kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 138 simko pakeitimas už prieš susilaiko atmestas, 670 pakeitimas, kas už prieš, manau, kad atmesta, bet pastikrinkime elektroniniu būdu dėl 670, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame, atmesta. AG kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. AH kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, AI plus AK kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, AJ kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 704 pakeitimas kas už prieš pasitikrinkime elektroniškai dėl 704 pakeitimo pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta dviejų balsų persvar 25 balsavus prieš 23 už AL kompromisas už prieš susilaiko pritarta, AM kompromisas už prieš susilaiko pritarta 700. Ne. ne 700. 731 plus 903-905 kartu, kas už prieš susilaiko, tikrinamės elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta AN kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 128 pakeitimas, kas už, kas prieš, pasitikrinkime elektroniškai, pradame balsuoti. Dėl 128 MPL komiteto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 158 simko pakeitimas. Kas už, net pasitikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 balsais už, 23 prieš, AO kompromisas už prieš susilaiko pritarta, AP kompromisas su žodinė pataisa, kurią teikia žalieji, kas už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimo rezultatai buvo aiškus. Balsuoti baigiame. 19 už, 30 prieš atmesta, balsuojama dėl apie, apie kompromiso bežodinės pataisos, kas už prieš susilaiko pritarta, a Q kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, a R kompromisas už prieš susilaiko pritarta. AS kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, ASA kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta susilaiko pritarta, AT kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, AU kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, AV kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. A dviguba V, kas už prieš susilaiko pritarta, AX, kas už prieš susilaiko pritarta, AI ilgoji, kas už prieš susilaiko pritarta, AZ kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, BA kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, BB kompromisas, kas už prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 894 pakeitimas. E, ne, 823, kuris neatsimtas, kas už prieš susilaiko. Manau, kad atmestą norite pasitikrinti, pasitikrinti. Gerai, tikrinamės dėl 893. Balsuoti baigiame. Atmesta 894 pakeitimas Identiškas 825. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. BC kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 897 iki 902 kartu, kas už, prieš, susilaiko. Tikrinamės elektroniniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta. BD kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 167 ir 116 pakeitimai, kas už prieš susilaiko, manau, kad reikia pasitikrinti, nors turėtų būti pritarta. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Taip, pritarta. BE kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 913 pakeitimas, kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 914 pakeitimas, kas už prieš susilaiko, pritarta. Tikrinamės dėl 914, pradame balsuoti. 914 pakeitimas. Mano balsavimo sąraše pažymėtas pliuso ženklu, todėl aš ir sakiau, kad pritarta. Balsuoti baigiame. Pritarta. 180 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, Pirmasis MPL pakeitimas, kas už, prieš susilaiko, tikrinamės elektroniškai, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. BF kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 190 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, imkontrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, 186 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 187, kas už prieš susilaiko atmesta. 191, kas už prieš susilaiko atmesta. 110, kas už prieš susilaiko atmesta. Trečias MPL už prieš tikrinamas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 25 balsais už, 23 prieš 193, kas už prieš susilaiko atmestas 126, kas už prieš susilaiko atmestas 127, kas už prieš susilaiko atmestas 129, kas už prieš susilaiko atmestas. Penktasis empul pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Tikrinamės dėl MP5, pradame balsuoti. Balsuoti baigime. Atmestas septintas MP pakeitimas už prieš susilaiko. Atmesta MP aštuntas, kas už prieš susilaiko. Atmesta MP devintas už prieš susilaiko atmesta. Empel 10 už prieš susilaiko atmestas. Empel 11 už prieš susilaiko pritarta. Empel 12 už prieš susilaiko atmesta. 200 nuo 200 iki 208 kartų už prieš susilaiką atmestą, 209 už prieš susilaiko atmesta, imko 5 už prieš susilaiko. Tikrinamės, pradedame balsuoti dėl imko 5. Balsuoti baigiame. Atmesta imko 6, kas už prieš susilaiko. Pritarta. Imko 7 už prieš susilaiko. Pritarta. Impul 13 už prieš prieš susilaiko atmesta. BG kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 212 pakeitimas už prieš susilaiko. Mm, niekas nekelia rankų, tikrinamės dėl 212. atmestum, 213 už prieš susilaiko, atmestas 214 už prieš susilaiko, atmestas 215 už prieš susilaiko, pritarta 217 už prieš tikrinamas dėl 217 ir 14 MPL komiteto pakeitimo, jie yra tapatus. Balsuoti baigiame. Atmesta. 218 už prieš susilaiką atmesta. Šeštasis e, ir imko šeštasis už prieš susilaiko. Atmesta imko devintasis už prieš susilaiko. Atmesta imko dešimtasis už prieš susilaiko. Atmesta imko vienuoliktas už prieš susilaiko. Atmesta 219 už prieš pasitikrinkime dėl 219 balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 26 balsai už, 23 prieš. 222 rinko 14, kas už prieš susilaiko pritarta. MPL 15 už prieš susilaiko atmesta imko 13 už prieš. Tikriname dėl imko 13 pakeitimo, pradame balsuoti. Balsuoti. Baigiame atmestą MPL 17, kas už prieš susilaiko atmestą. Imko 16 už prieš susilaiko atmestą. tikrinamės dėl IMCO 16. Dvidešimt trys ir dvidešimt du prieš pritarta. 223 ir 7 pakeitimas už prieš susilaiko tikrinamės. Atmesta vieno balso persvara. 24-25 prieš Imko 15, kas už. Tikrinamės dėl Imko 15. Pritarta. Balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo, kas už prieš susilaiko atmesta, 226 kas už prieš susilaiko atmesta, 227 už prieš susilaiko atmesta, imko 17 kas už prieš susilaiko pritarta, 228 už prieš susilaiko atmesta, 9 už prieš pasitikriname dėl 9. Balsuoti baigiame atmesta. 229, kas už prieš susilaiko atmesta, 230 už prieš susilaiko atmesta, 221 už prieš susilaiko atmesta, 18 už prieš susilaiko atmesta, 23 už prieš sutikrinamės dėl 23. -ojo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Imko 19. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 232 ir Ample 19. Kas už. Tai aš taip ir pasakiau. 232 ir 19. Ar ką nors netaip pasakiau? Balsuojame dėl imko 19 pakeitimų. Tai aš taip ir sakiau, 232 ir MPL 19. Jas už, prieš, tikrinamės, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 233 e, atitinkantis 2, e, dėl kurių balsavome anksčiau, už priešus laiko atmesta 234, Sempel 20, kas už, tikrinamės, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 235, kas už, prieš susilaiko atmesta, 236, kas už prieš susilaiko atmesta, 10, kas už prieš susilaiko pritarta, 11, kas už prieš susilaiko atmesta, 237, kas už prieš pasitikrinkime dėl 237, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. <clears throat> Atmesta 238, kas už prieš tikrinamės dėl 238. Balsuoti baigiame. Atmesta. Imko 20, kas už. Prieš tikrinamės dėl Imko 20. Balsavimas baigiamas atmesta. 12 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 239 už, prieš. Patikrinkime 239, balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas, atmesta. 240 dabar kas už, prieš susilaikę atmesta. Imko 21, kas už, prieš susilaikę atmesta. 241, kas už, prieš susilaikę atmesta. 242, už, prieš susilaikę priimta. Patikrinkime vis dėlto. 242 elektroniškai tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 2, 4, 3, kas už, prieš. Susilaikę atmesta. 2, 4, 4, kas už, prieš susilaikę atmesta. 2, 4, 5, už, prieš. Patikrinkime. 2, 4, 5 balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Kaip sakote? Taip, suprantu, kad dabar tik tai kodėl tiek padaugėjo balsuotojų. Balsavimas baigėsi. Patvirtinta. Libe nariai negali balsuoti. Nebent jie yra pakaitiniai nariai ekon narių. Taigi, 246 kas už, prieš susilaikė atmesta. 14 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta. Ample 22 kas už, prieš. Nelabai čia matau persvaros aiškios, taigi elektroniškai balsuojame. Vis dar daug kolegų balsuoja. Balsavimas baigiamas. Atmesta vieno balso persvara. BH kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. Imko 25 pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 255 ir MPL 26 už prieš susilaikę atmestą, 2, 5, 6. Kas už prieš patikrinkime elektroniškai. 2, 5, 6 pradedame balsuoti. Atrodo, kad jau beveik visi balsavo. Vienu per daug. Kodėl dabar čia to nerodo? Vieno balsuotojų per daug. Čia tiesiog e, registras. Atsiprašau, viskas veikia. 54 iš viso balsuoja. Taigi dar palaukime, dabar balsavimas baigiamas. Neįprasta situacija vienoda. Prieš ir už balsavo narių skaičius, taigi atmesta, taigi 26 ir 26 prieš ir už. Atmesime šį pakeitimą. Dabar imko 27 pakeitimas, kas už, prieš. Patikrinkime imko 27, pradedame balsuoti. Dabar trim SND nariais per daug. Vienu SND per daug vis dar. Dabar gerai viskas. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 257 pakeitimas ir MPL 27. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 258. Kas už prieš susilaikę atmesta. Imko 28. Už prieš susilaikę atmesta. 16 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę priimta. 259 už. Prie 261 dabar perikime. 261 už prieš susilaikę atmestą. Ample 28 kas už prieš. Patikrinkime Ample 28 pakeitimą elektroniškai kartu bloku su kitais čia nurodytais pakeitimais pradedame balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar pereikime prie 264. Kas už EPP 264? 264 kas už? Prieš. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė primta, Ample 30 už, prieš susilaikė atmesta, 18 už, prieš Pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas pakeitimas. Imko 30. Ne, vis dėlto šis atkrenta, tai 266. Kas už prieš susilaikę atmesta, Imko 31, už prieš susilaikę atmesta, Ample 31, už prieš susilaikę atmesta, MPL 32 už prieš pasitikrinkime elektroniškai balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Vienodai vėl 27 prieš 27, taigi atmestas šis pakeitimas. Imko 32 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, imko 33 už prieš susilaikė atmesta, MPL 23 už prieš. Aš šį patikrinčiau, MPL 23. Man atrodo, kad nedidelė persvara atmestas būtų šis pakeitimas. Nu, čia keičiasi tie skaičiai, geriau viską pažiūrėti, kaip elektroniškai atrodo. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar BHA kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 270 ir IMCO 35 pakeitimai už prieš susilaikę priimta, IMCO 36 už prieš susilaikę. Nematau čia tos zonos salėje, tai geriau pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ample 33 kas už, prieš. Patikrinkime Ample 33, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas, patvirtinta, visa kita atkrenta. 272. Vienas atkrenta. Taigi 272 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta, kompromisas BI, kas už prieš susilaikė priimta, 278 pakeitimas, už prieš susilaikė atmesta, 279 už prieš. Patikrinkime elektroniškai 279 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta 281 pakeitimas, kas už, prieš. Man atrodo, vėlgi čia dauguma ta pati būtų, nebent kažkas nori patikrinti, gerai, tada patikrinkime 281 elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ta pati dauguma. Dabar 280, kas už, prieš prieš susilaikę atmesta. 35 Ample ir 282 pakeitimai, kas už prieš susilaikę. Vis dėlto patikrinkime elektroniškai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar BJ kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Kompromisas BK, kas už prieš susilaikę priimta. Pakeitimas numeris 22. 92, atsiprašau, kas už, prieš susilaikę, patikrinkime elektroniškai, pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta vieno balso persvara 28-27. Dabar siūlau perėti prie kompromiso, tiksliau ne 2-9-4, kas už prieš susilaikę. Aš nematau čia aiškios daugumos, balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta dabar BL kompromisas, už prieš susilaikę atmesta. Imko 41 pakeitimas. Už prieš patikrinkime Imko 41 elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 303, kas už, prieš. Patikrinkime elektroniškai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas vienodai už ir prieš, taigi atmesta. Dabar 304 už prieš susilaikę atmesta, imko 32 už prieš susilaikę atmesta, kompromisas dėl A už prieš susilaikę atmesta, MPL 43 už prieš susilaikę atmesta, 23 už prieš patikrinkime elektroniškai, balsavimas pradedamas atmesta man lyg pasirodė. Balsavimas baigiamas. Atmesta vis dėlto taip. Ample 44 už prieš susilaikę. Patikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Kompromisas BM kas už prieš susilaikę priimta, kompromisas BN, BN už prieš susilaikę priimta, imko 47 už prieš patikrinkime elektroniškai, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta, imko 48 kas už, EKR prieš atrodo. Susilaikė. Atmesta dabar BO kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 24 pakeitimas už prieš. Patikrinkime elektroniškai, dėl 24 balsuojame. Balsavimas baigiamas, atmesta. 3.12, kas už, prieš patikrinkime elektroniškai, dėl 3.12 balsuojame. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Imko 49. Už prieš susilaikę atmestą. Empul 48. Už prieš susilaikę atmestą. 3.19. Už prieš susilaikę atmestą. 26 ir MPL 49, kas už prieš susilaikę priimta, 27 už prieš susilaikę priimta, 320 už prieš susilaikę atmestą, 28 už prieš susilaikę priimta, 321 už prieš susilaikę atmestą, kompromisas BQ už prieš susilaikę priimta. 30 pakeitimas ir imko 52, kas už prieš susilaikę priimta. Bet jeigu norite patikrinti, patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta vieno balso persvara, taigi gerai, kad patikriname. 31 ir imko 53, kas už, prieš susilaikė priimta. 3, 2, 3 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmesta. 3, 2, 4, ampl 50 už, prieš susilaikė atmesta. 3, 2, 6 už, prieš, susilaikę, atmesta. 327 už, prieš, susilaikę, priimta. 51 sample už, prieš, susilaikę, atmesta. 328 už, prieš, susilaikę, atmesta. Ample 52 už, prieš, susilaikę, atmesta. Ample 53 už, prieš, susilaikę, atmesta. Ample 54 už, prieš, susilaikę, atmesta prieš susilaikę priimta, imko 54 už, prieš imko 54. Taip, jūs teisus už, prieš susilaikę priimta, visa kita atkrenta. Dabar Ample 55 ar ne? Ample 55 už, prieš susilaikę priimta. 30 atkrenta, balsuojame dėl viso komiteto pasiūlymo su, vardinio, su pakeitimais vardinio balsavimo būdu. Prašau elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Patvirtiname 29 už, 10 prieš 17 susilaiko. Dabar balsuosime 176 pakeitimas legislatyvinės rezoliucijos, kas už prieš susilaikę atmestą. Dabar balsuosime dėl tarp institucinio dėrybinio susitarimo ir dėl dėrybinės komandos. Vardinių būdų balsuojame elektroniškai, prašau. Balsavimas baigiamas. 47 už, 8 prieš, 1 susilaikė, taigi turime reikiamą kvorumą, kvalifikuotą daugumą tiksliau ir sveikiname pranešėją. So, uh, So, uh, as we are a bit uh, delayed, we will... Kadangi šiek tiek vėluojame, pakeisime balsavimo tvaiką, tvarką, ikon, ekon libe dabar klausimus balsuosime iš karto, neužlaikysime jūsų ir po to jau pasiliksime tuos paskutinius balsavimus ekon komiteto. All right, I mean.